Good morning, ladies and gentlemen. I welcome. Labas rytas, ponios ir ponai, sveikinu susirinkus į šį labai svarbų biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Atsiprašau, kad kiek vėluojame pradėti darbą. Mano darbo atvarkėje buvo nurodyta kita salė, todėl nuėjau visų pirma ten, radau tuščią salę ir tada išsiaiškinau, kur yra ta tikroji mūsų salė. Atsiprašau dėl to. Šiandienos posėdis labai svarbus. Noriu pasveikinti audito rūmų pirmininką, jis pristatys metinę ataskaitą. Taip pat sveikinu ir kitus audito rūmų narius, kurie dalyvauja šiame posėdėje. Jūs visi gavote darbo tvarkės projektą ir norėtumėt pakomentuoti jį. Jei pastabų nėra, tuomet, manau, galime laikyti darbo tvarkę patvirtintą. Noriu pranešti, kad mūsų posėdis yra transliuojamas visam pasauliu, taigi visa tai, ką jūs pasakysite, yra vieša. Posėdžio pabaigoje po diskusijų dėl auditorumo ataskaitos bus balsavimai. Perspėjau, kad balsavimams reikės elektroninių balsavimo kortelių, tad jei dar jų nepasėmėte, prašom pasiūsti ką nors, kad jums jas atneštų. Trečias darbo tvarkės punktas - tai yra ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas. Turite posėdžių datas, ar turite kokių pastabų šių posėdžių protokolams? Ne, tuomet tie protokolai laikomi patvirtintais. Ir dabar ketvirtas darbo tvarkės punktas, šio posėdžio svarbiausias momentas, tai yra audito rūmų pirmininko pasisakymas, metinės ataskaitos už 2010 metus pristatymas. Pane Kaldyra, žodis jums. Ačiū pirmininkė, komisarė, ponas ir ponai. Man didelė garbė būti vėl šio komiteto posėdėje ir pristatyti Europos audito rūmų metinę ataskaitą dėl Europos biudžeto vykdymo 2010 metais ir Europos vysnimosi fondo įgyveninimo 2010 finansiniais metais. Kaip ir ankstesniais metais, Europos biudžeto įgyvendinimas apima sąskaitų patikimumą ir sandorių, pagrindinių sandorių tvarkingumą. Taigi šiais metais yra ir skyrius dėl ES išlaidų Komisijos ataskaitų kokybė taip pat yra aptarta šių metų mūsų ataskaitoje. Kai pristatysiu metinės ataskaitos pagrindinius dalykus, aš taip pat išryškinsiu kelis svarbiausius dalykus dėl ES biudžeto reformos pasiūlymo ir ekonominės valdysenos visų pasiūlymų. Kalbant apie ES atskaitų patikimumą, audito rūmai daro išvadą, kad 2010 metų sąskaitos tinkamai atspindi ES finansinę situaciją ir e, grinųjų pinigų srautų situaciją. Tačiau vis dar galima tobulinti finansinių ataskaitų kokybę ir pagrindinių sistemų, kuriomis jos yra paremtos kokybę, kad būtų galima geriau atskleisti finansinio valdymo riziką. Pavyzdžiui, šiais metais auditorumai um, pareiškė, kad ne visur buvo tinkamai pakoreguotos visos sąskaitos, kad būtų galima tinkamai atsižvelgti iš ankstinį finansavimą ES biudžetą. Nuo 2009 metų smarkiai išaugo mokėjimai per finansinius instrumentus anglaudos rytyje. Šios, šios, šios priemonės numato iš ankstinio finansavimo mokėjimo priemonės, kai tik tai yra sukūriama teisinė bazė. Valstybės narės naudoja šias lėšas tada, kad, suformuotų, kad suformuotų paskolų garantijų uh, sistemą programiniam laikotarpiui. Audito rūmo ataskaitoje išryškinta nemažai atvejų, kur komisija numato iš ankstinio finansavimo priemonės kaip išlaidas, o ne kaip turta balanse. Todėl preliminarios sąskaitos parodė, kad yra lėšų gavėjai, kurie turi pateikti visą pagrindimą dėl lėšų panaudojimo, tačiau praktikoje, realiam gyvenime taip iš tikrųjų nėra, taigi rizika vis dar išlieka. Komisija pakoregavo e, tas ataskaitas už 2010 metų preliminarias sąskaitas ir atitinkamai atstatė 2009 metų sąskaitų skaičius. Audito rūmai atkreipia dėmesį į tai, kai kalbama apie metinės ataskaitos sąskaitų patikimumo patvirtinimo deklaracijas. Tačiau, aišku, čia eina kalba ne vien apie apskaitos klausimus, nes esmė yra kokia, kad stinga informacijos apie ES lėšas, kurias faktiškai panaudoja valstybės narės ir finansinės inžinierijos priemonės, todėl negalima tinkamai užtikrinti visų finansų priežiūros komisijos pusės. Audito rūmai daro išvadą, kad komisija turėtų peržiūrėti atitinkamas apskaitos taisyklės ir imtis papildomų veiksmų, kad būtų galima užtikrinti, jog visa reikiama informacija būtų gauta iš valstybių narių, kad būtų galima užtikrinti, jog Europos komisija galėtų geriau prižiūrėti šias finansinės inžinierijos e, šias e, priemonės. Kaip žinome, komisija jau pateikė atitinkamus pasiūlymus dėl atitinkamų taisyklių pakoregavimo. Ir aš taip suprantu, kad šiandien šis komitetas tai ir svarstys. Pagrindinė šio darbo dalis, kai eina kalba apie sąskaitų patikimumo patvirtinimo deklaracijas, tai yra būtent mm, pajamų išlaidų ataskaitų patikimumas. Saskaitų patikimumo patvirtinimas 2010 e, metų laikotarpiu buvo peržiūrėtas, kad būtų galima atsižvelgti nacionalinius apskaitos standartus, kurie įsigalios 2011 metais. Čia daroma skirtumas tarp e, e, pajamų įsipareigojimų ir mokėjimų. 2010 gruodžio 31 dienai pasibaigusių finansinių metų es finansinės ataskaitos atspindimos pajamos ir visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos auditorumų nuomonė. Taip pat yra e, paskaičiuota, kad e, es biudžeto klaidų lygis bendras buvo 3,7 procento. Reikia pažymėti, kad tai nėra sukčiavimo lygis kadangi klaidų padaroma dėl įvairių priežasčių. Bendrai nustatyta auditorumų, kad nagrinėtų sistemų visam, visuma yra tik iš dalies veiksminga užtikrinant mokėjimų tvarkingumą. Auditorumų bendra nuomonė dėl mokėjimų yra pagrista penkių politikos ryčių grupių specialiaisiais įvertinimais. Jie yra pateikti metinės ataskaitos treč, nuo 3 iki 7 skyriuose. Šios politikos ryčių grupės BEPS iš esmės atitinka 2007-2013 metų finansinės programos kategorijas ir palyginti su ankstesnėmis metinėmis ataskaitomis buvo atitinkamai pakeistos, kad būtų galima atlikti rezultatyvesnį es lėšų panaudojimo analizę. Šie specialiai įvertinimai iš esmės pagristi operacijų testavimo rezultatai, sistemų veiksmingumo įvertinimu ir um, komisijos vadovybės mm, pareiškimų pateiktų generalinių rektoratų metinės veiklos ataskaitose patikimumo peržiūra. Audito rūmai daro išvadą, kad dvi didžiausias politikos ryšių grupės, tai yra žemės ūkio ir gamtinių išteklių bei sanglaudos energetikos ir transporto grupės, yra reikšmingai paveiktos klaidų. Jų sistemos yra iš dalies veiksmingos. Sanglados energetikos ir transporto grupė buvo labiausiai klaidų veikiama ES išlaidų sritis, kur klaidų lygis sudaro 7,7 procento 2010 metais. Jis viršė 2009 metų įvertintą išlaidų klaidų lygį yra svarbi viso biudžeto įvertino klaidų lygio padidėjimo palyginti su ankstesiais metais priežastis. Tačiau, kaip suprantu, praeitais metais kaip aš jau sakiau, praeitais metais, skirtingais metais įvertintų klaidų lygių palyginimų pagrįstos išvados turi būti daromas atsargiai. Dėl to, kad um, išlaidų programų pobūdis yra daugiametis, taisomosios priemonės taip pat, kurios komisija gali skirti konkrečiais metais, mokėjimų populiacija atskirais metais gali gerokai skirtis. Nors beveik pusė sanglaudos energetikos ir transporto audituotų mokėjimų paveikė klaidos. Didelį įvertinto klaidų lygio dalį sudarė palyginti mažas skaičius visiškai netinkamų finansuoti projektų ar rimtų ES ir nacionalinių viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimai. Auditorumo nuomonė daugeliu atveju valstybių narių institucijos turėjo pakankamai prieinamos informacijos kuri būtų joms leidusi aptikti ir ištaisyti bent dalį klaidų prieš atliekant mokėjimus. Komisija daro pažangą pagal ankstesnės audito rūmų rekomendacijas taisydama darbus, bet audito rūmai mano, kad dar gali būti gerinami valstybių narių taisomieji mechanizmai ir audiklo, audito veikla. Todėl teikia su to susijusių rekomendacijų. Žemės ūkio ir gamtinių išteklių srityje įvertintas klaidų lygis buvo 2,3 procento. Sistemos buvo iš dalies veiksmingos. Nustatyta, kad tiesioginėse išmokose, kuriuoms taikoma integruota administravimo ar kontrolės sistema, tai yra beveik 40 milijardų iš 57 milijardų panaudotų eurų, reikšmingo klaidų lygio nebuvo rasta, bet kaimo plėtros išlaidos ir toliau yra veikiamos klaidų. Audito rūmai nustatė, kad didelį klaidų dažnį sąlygoja pasenusi duomenų bazių informacija apie žemės klipų dydį ir žemės klipų ploto matavimo patikrų, kurias valstybėse narėse atliko nacionaliniai inspektoriai trūkumai. Paminėčiau Bulgariją, Rumuniją, Graikiją, Čekiją, Niderlandus. Ataskaitoje yra pateiktos rekomendacijos, kaip reikėtų spręsti šios lausimus. Auditorumai daro išvedą, kad dviejose mokslinių tyrimų ir kitų vidaus politikų bei išorės pagalbos vysimos ir plėtros politikos ryčių grupėse operacijų visuma nebuvo reikšmingai paveikta klaidų, nors sistemos išlieka tik iš dalies veiksmingos. Be to, išlieka reikšminga su tarpiniais ir galutiniais mokėjimais susijusi klaidų rizika. Nustatyta, kad jos veikia reikšmingas klaidų lygis. Išorės pagalba taip pat teikiama pasitelkiant Europos plėtros fondus. Dėl jų auditorumai skelbia atskirą metinį ataskaitą. 2010 metais auditorumai nustatė, kad mokėjimus reikšmingai paveikė klaidos. Jų ir lygis įvertintas 3,4 procento. Sistemos buvo iš dalies veiksmingos. Dėl paskutinės penktos administracinių ir kitų išlaidų politikos tričių grupės audito rūmai daro išvadą, kad ji nebuvo paveikta reikšmingo klaidų lygio, kaip jos sistemos buvo veiksmingos kaip ir ankstesniais metais. Apskritai audito rūmų 2010 finansinių metų mokėjimų tvarkingumo auditas patvirtina ankstesnių metų išvadas. Išlieka nemaža mokėjimų tvarkingumo rizika naudos gavėjų lygmenių struktūrinių politikų srityje ir tarpinių bei galutinių mokėjimų atveju. Tačiau yra atlikti reikšmingi bendro sistemo veiksmingumo patobulinimai, visų pirma komisijos lygmenių ir žemės ūkio srityje. Dėl to sumažėjo auditorumai vertintas klaidų lygis bendrai nuo daugiau nei 7 e, procentų 2006 metais iki mažiau nei 4 procentų 2010 metais. Tad ar labai e, skiriasi auditorumo audito rezultatai nuo pačios komisijos įvertinimų? Generalinių direktoratų metinėse veiklos ataskaitose ir komisijos apibendrinamojoje ataskaitoje pateikta keletas išlygų dėl vidaus kontrolės sistemų pajėgumo užtikrinti išlaidų tvarkingumą atskirose politikos rytise. Iš esmės, šios išlygos skaičiuojamas remintis likutinės rizikos arba likutinio klaidų lygio apskaičiavimu daugiamečio pagrindu įvertintų kontrolės mechanizmo poveikio klaidų lygiui pagrindu. Šis lygis yra lyginamas su 2 e, procentų reikšmingumo riba, tai Vertinimo elementas, kurios svarba 2010 metais padidėjo ir kuris būtų dar naudingesnis komisijai, generaliniai direktoratai įtaikytų nuosekliau. Tačiau auditorumai man, mano, kad kai kuriuose srityse pateiktų išlygų apimtis ir aprieptis turėjo būti didesnė, kaip antai sanglaudos srityje, kur auditorumų manimų taikant komisijos metodą gali būti nurodytas per mažos sumos, kurioms kyla rizika. Audito rūmai kartoja savo ankstesnės pastabas ir rekomendacijas, kad būtina gerinti informacijos apie finansinius pataisimus ir susigražinimus kokybę. Generalinių direktoratų metinėse veiklos ataskaitose taip pat pateikiamas savo veiklos rezultatų įvertinimas. Šiais metais pirmą kartą pirmininkė metinės ataskaitos aštuntame skyriuje audito rūmai skelbia atitinkamų generalinių rektoratų pateiktos informacijos apie veiklos rezultatus svarbos, palyginamumo ir patikimumo įvertinimo rezultatus. Tai yra žemės ūkio, kaimo plėtros, regioninės politikos ir mokslinių tyrimų bei inovacijų generalinių direktoratai. Remdamiesi šio įvertinimo, auditorumai rekomenduoja komisijai daugiau dėmesio metinėse veiklos ataskaitose skirti veiklos rezultatams taip pat ES finansavimo ekonomiškumo ir efektyvumo rezultatams. Reikia nustatyti su daugiamečiais tikslai susijusius tarpinius uždavinius, kurie leistų tinkamai įvertinti pažangą. Geros kokybės veiklos rezultatų teikimas yra svarbi sąlyga užtikrinant už ES biudžeto valdymą atsakingų asmenų atskaitomybę. Aštuntame skyriuje taip pat pateikta keletas kitų svarbių rekomendacijų, pagristų pagrindiniais praėjusių finansinių metų veiklos audito rezultatais kurie buvo pateikti auditorumų specialiuose ataskaitose. Ypač uh, pasidalėjimo valdymo srityse auditorumai rekomenduoja komisijai ir valstybėms narėms įvykti šiuos tris uždavinius, kad pagerėtų ataskaitų apie veiklos rezultatus teikimo kokybę. Visų pirma, planuojant ES išlaidų programas daugiau dėmesio skirti smart tikslų nustatymui, taip pat rizikos, kuri gali kilti gyvenimo metu, nustatymui ir mažinimui. Antra. Susitarti dėl nuoseklių suderintų veiklos rezultatų rodiklių ir užtikrinti informacijos apie planuojamus uždavinius bei pasiektus rezultatus patikimumą. Ir trečia, sukurti ir naudoti priežas ir kontrolės sistemas, kurios leistų gauti išsame ir tikslę informaciją apie rezultatus. Šios rekomendacijos taip pat gali būti naudingos komisijai rengiant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai skirtą vertinimo ataskaitą pagal Lisabono sutarties 319 straipsnį. Pirmininkė, taip apibendrinau 2010 finansinių metų metinė ataskaita aptartus klausimus. Manau, kad tai patvirtina ankstesnių metų mintis. Nepaisant daugelį metų palaipsnių vykdyto sistemų tobulinimo, išlieka reikšminga mokėjimų tvarkingumo rizika, kuri gali būti visiškai pašalinta tik reformuojant teisės aktų sistemas ir pertvarkant kontrolės sistemas sektorinių teisės aktų, kuris bus reglamentuojamas lėšų panaudojimas po 2014 metų, pasiūlymai tokią galimybę suteikia. Tačiau, kaip pabrėžiau praėjusiais metais, vykdant reformas daugiausia dėmesio turi būti skirta bendro lėšų panaudojimo kokybės gerinimui. Tai reiškia, kad reikia gerinti valdymą, mažinti įvairia tvarkingumo ir veiklos riziką ir mažinti kontrolės sąnaudas. Tuo pat metu būtina imtis tinkamų priemonių, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir atskaitomybė. Tai taip pat didžiulis iššūkis. Kaip šių metų metinėje ataskaitoje pabrėžiama, reikia nustatyti tam aiškius tikslus ir gerinti sistemų pajėgumą parengti pakankamą bei patikimą informaciją apie pažangą ir riziką. Be naujų su ES biudžetu susijusių pateiktų pasiūlymų Įvyko ir keletas reikšmingų es ekonominio valdymo pokyčių, dėl kurių kyla svarbių klausimų apie skaidrumą. Padidėjo atskaitomybės trūkumo ir nepakankamo viešo audito plėtojimo rizika. Praėjusiu mėnesį šias problemas buvo atkreiptas dėmesys ES aukščiausio audito institucijų vadovų ryšių palaikymo komiteto pranešime rezoliucijose raginama laikytis skaidrumo, atskaitomybės ir viešo audito principų, kuomet yra sprendžiami viešų lėšų klausimai. Į Europos stabilumo mechanizmo sukūrimą buvo žiūrima kaip į galimybę šios principus pritaikyti. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai, kai eina kalba apie viešasias lėšas, piliečiai teisėtai tikisi, kad jų parlamentarai padedami viešo sektoriaus auditorių užtikrins veiksmingą kontrolę ir skaitomybę. Tikiu, kad metinė ataskaita, kurią turiu garbės šiandien jums pristatyti, suteiks galimybę Europos parlamentui ir šiam komitetui tvirtą pagrindą tai užtikrinti ES lėšų atžvilgių 2010 finansiniais metais. Demokratinė visuomenė visoms, atsko, ats, visoms institucijoms tenka bendra atsakomybė už skaidrumą ir atskaitomybę. Tai taip pat turi lemiamą svarbą dabartinėme kontekste, kai daromas didelis spaudimas viešiesiams finansams ir būtina pasiekti ES tikslus bei su, sutvirtinti piliečių pasitikėjimą ES ir jos institucijomis. Ačiū už Jūsų dėmesį. Thank you. Dėkojame Jums. Much, Dėkoju, ponė Kaldeira. Norėčiau Jūs patikinti, kad audito rūmų ataskaitos yra visada įdėmiai stebimos biudžeto kontrolės komiteto narių ir manau, kad šiandien irgi neišimtis. Jūsų ataskaita bus atidžiai išanalizuota. Ši ataskaita skiriama ir komisijai. Todėl šiandien norėčiau pasveikinti komisijos narį ir norėtume išklausyti komisijos. Taigi, ponui šiame tai suteikiamas žodis. Mr. Chairman, Mr. Rapporteur. Gerbiamasis pirmininkė, gerbiamasis pranešėjau, pirmininkė Koldeira, gerbėmieji šio komiteto ir audito rūmų nariai. Audito rūmų metinė ataskaita dėl finansinių metų 2010 kartu su komisijos atsakymu tai yra intensyvaus ir konstruktyvaus dialogo tarp dviejų institucijų rezultatas. Geras bendradarbiavimas tapo labai svarbia sudėtinė dalimi visame procese. Norėčiau dar kartą išreikšti padėką pirmininkui Kaldeirai, auditorumų nariams ir visoms tarnyboms už puikų bendradarbiavimą. Ataskaita yra skelbiama tokiu metu, kai ES finansinėje situacijoje vyksta dideli pokyčiai ir kaip planuojama, kaip ateityje bus valdomas ES biudžetas. Diskusijos dėl daugiametės finansinės perspektyvos būsimas, būsimi sektorių apibrėžiantys teisės aktai e, yra taip pat finansinis reglamentas, yra labai svarbus dalykai siekiant pagerinti ES programas. Šioje situacijoje labai svarbu, kad kriterijai būtų aiškus, nuolatiniai ir nuoseklūs, siekiant vertinti komisijos ir valstybių narių veiklą. Mums reikia užtikrinti, kad visi suinteresuotieji asmenys gautų palyginamą ir nuoseklę informaciją dėl išlaidų, klaidų, taisytinių priemonių ir kitų dalykų. Taip pat mums reikia turėti gerą kontrolės sistemą ir gerus kontrolės mechanizmus. Todėl komisija pateikė pasiūlymus ir peržiūrėjo finansinį reglamentą. Tai turėtų padėti geriau kontroliuoti ir valdyti visą struktūrą, ypač bendro valdymo srityje. O dabar norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie nurodyti pirmininko Kaldeiros metinėje ataskaitoje. Audito rūmai e, metinės ataskaitas jau pateikia ketvirtus metus iš eilės. Ir iš ties auditorumai deda labai puikias pastangas. Tačiau e, auditorumai išreiškia susirūpinimą dėl iš ankstinio finansavimo sistemų aiškumo. Komisija taip pat pasirengusi palaikyti šį pasiūlymą. Auditorumai nustatė, kad nacionalinių institucijų atlikti mokėjimai finansinės inžinierijos priemonėms buvo laikomi turtu, o ne išlaidomis. 2010 metais ši problema buvo išspręsta po to, kai komisija pakvietė valstybės narės e, pateikti būtinus duomenis ir padaryti tai savanoriškų pagrindų. Komisija pateikė pasiūlymus, kaip pagerinti dabartinę teisinę bazę, kuri turėtų e, padėti e, nacionalinėms tarnyboms dirbti sistemiškiau. Tai taip pat prisideda prie adekvato, adekvačios stebėsenos valstybėse narėse. 2010 metais iš ankstinio finansavimo sąskaitos padidėjo iki 54,2 milijardų eurų, įskaitant um, pataisimą, kuris lygus 4,8 milijardų euro, eurų. Ir, kaip jau minėjau, tai yra tas klausimas, kurį komisija ketina atidžiai stebėti. 2010 metais biudžeto perteklių sudarė 4,55 milijardus eurų. Ir taip atsitiko todėl, kad nebuvo patvirtintas biudžeto pataisimas, kurį komisija pasiūlė metų pabaigoje. Pertekliaus Padidėjimas taip pat yra susijęs su išlaidomis įvairiuose srityse, kurios sudarė 2,73 milijardus eurų. Ir komisija išties ėmėsi labai stiprios prevencinės veiklos. Didžiausia lėšos buvo gautos iš Europos socialinio fondo, o komisija atidžiai stebėjo e, mokėjimų politiką. Dėl sandorių teisėtumo ir tvarkingumo. Norėčiau paminėti, kad praėjusiais metais buvo pastebėta daug teigiamų tendencijų, išskyrus sanglaudos politiką. Pirma, praėjusiais metais e, bendras klaidų lygis vis dar buvo mažesnis nei 4 procentai, o tai reiškia, kad didžioji dauguma, daugiau kaip 96 procentai visų mokėjimų, kurie buvo atlikti 2010 metais, buvo be faktinių klaidų. Be to, visi įsipareigojimai visose politikos rytise ir pajamos viso ES biudžeto e, e, nurodančias pajamas nebuvo faktinių klaidų. Antra, taip pat e, buvo pasiekta teigiamų rezultatų tose politikos rytise, kurias tiesiogiai valdė komisija. Tokiuose srityse kaip moksliniai tyrimai, e, vidaus politika, išorės pagalba, vystimasis plėtra, administracinės išlaidos, šios, šiuose srityse situacija gerėjo. Trečia situacija žemės ūkė lieka stabili ir klaidų lygmuo e, siekia, yra artimas 2 e, procentų lygiui. Be to, 2010 metais e, rūmai patvirtino, kad tiesioginės subsidijos e, ūkininkams sudarė beveik 40 milijardų eurų ir nebuvo faktinių klaidų. Dėl sanglaudos politikos klaidų lygis padidėjo, yra didesnis nei 2 procentai, 2 procentiniai punktai palyginus su 2009 metais. Dauguma programų, kurios buvo pradėtos vykdyti praeitais metais, e, buvo, e, buvo mokama už jas e, nuo kaip 2010 metais. Be to, dauguma klaidų yra susiję su sudėtingomis taisyklėmis ir galutiniais mokėjimais. Kita vertus, taip yra todėl, kad buvo nustatyta e, silpnųjų vietų valstybių narių sistemose įgyvendinant programas. Todėl komisija sutelkia savo pagalbą ir stiprina priežiūrą e, silpniausiose srityse. Ir tikslas yra dviejopas. Pirma, padėti tiems subjektams e, tinkamai taikyti sistemas ir antra, jeigu būtina, laiku pritaikyti prevencinės priemonės, tokias kaip mokėjimų nutraukimą ar sustabdymą, kad būtų apsaugoti ES finansiniai interesai. 2010 metais komisija e, nekarta taikė korekcinės ir prevencinės priemonės. Pavyzdžiui, dėl Europos regioninio plėtros fondo komisija nutraukė e, mokėjimus ir kurie siekia 2,15 milijardų eurų. Ir socialinis fondas nutraukė 255 milijonus eurų mokėjimų. Privalomas metinės ataskaitos, kurias e, teikė valstybės narės, buvo E, pradėtos įgyvendinti 2010 metais. Komisijos nuomonė šis naujas įpareigojimas padės gauti daugiau informacijos ir daugiau užtikrinimo dėl to, kaip įgyvendinamos sanglaudos politikos programos dabartiniu laikotarpiu. Komisija siekia dar labiau pagerinti ES e, finansų valdymą per kitas, kitos kartos programas. Į tai atsižvelgdama, ji remiasi, ji planuoja renkti valstybių narių partnerystės kontraktus. Komisija atidžiai stebės, kaip valstybės narės siekia nustatytų tikslų. Komisija taip pat siūlo naują kontrolės sistemą, kuri remiasi audituotomis metinėmis sąskaitomis, kurias e, e, gaus iš nacionalinių valdymo agentūrų kiekvienais metais. Ji taip pat siūlo įvesti naują koncepciją - grinąją finansinį taisymą sanglaudos politikoje. Tai reiškia, kad valstybės narės tikrai negaus dalies ES finansavimo, kuris jiems skirtas, jeigu jūsų sistemos, bus, sistemose bus klaidų. Norėčiau Jums priminti, kad klaidos nereiškia sukčiavimo. Tai, reiškia, tai nereiškia, kad lėšos buvo prarastos arba išvaistytos. Tai tik reiškia, kai, kad kai kurie projektai nebuvo tinkamai įgyvendinti, pavyzdžiui, nebuvo deklaruojamos neteisėtos nustatytos pajamos arba e, buvo, atlik, buvo klaidų skaičiuojant išlaidas. Galiausiai dėl ES programų vykdymo. E, audito rūmų ataskaitos yra labai svarbus indėlis, jos padeda pagerinti komisijos paslaugų bei kitų subjektų veiklą ir padeda užtikrinti, kad būtų teikiama pridėtinė vertė MFF komunikate, kuris buvo patvirtintas šių metų birželį, komisija e, pabrėžė prioritetą, kurį ketina skirti požiūriui orientuotam į rezultatus. Tikslų, riboženklių ir svarbiausių indikatorių, svarbiausių rodiklių nustatymas dabar yra sistemiškai traukiamas į visus teisėkūros pasiūlymus. Be to, iki metų pabaigos komisija išleis pirmąją vertinimo ataskaitą, kuri remsis sutarties 318 straipsnių. Gerbėmieji šio komiteto ir auditorumų nariai. Ehm, norėčiau informuoti, kad komisija žino apie dabartinės problemas, ji imasi atsakomybės ir stengiasi pagerinti tas rytis, kurias reikia tobulinti. Suprantame, kad reikia daugiau pastangų ir kad tas pastangas turi dėti visi e, finansų sektoriaus veikėjai ir ne tik, tačiau ir nacionalinės institucijos. Buvo įtrauktos kelios naujos priemolės į mūsų pasiūlymus dėl naujos kartos ES išlaidų programų, ypač tokiuose srityse, kurias valdo ES valstybės narės kartu. Mums svarbus skaidrumas, atskaitomybė ir svarbu, kad šių principų laikytųsi visi subjektai. Ar šios priemonės taps ES teisės e, aktų dalimi, tai priklauso nuo visų teisėkuros institucijų. Komisijos pozicija yra aiškiai nurodoma jos pasiūlymuose, e, todėl reikia ir toliau gerinti ES finansinių interesų apsaugą. Per kitus mėnesius aš ir mano kolegos atsakysime jūsų klausimus, lauksime konstruktyvios ir vaisingos diskusijos dėl 2010 metų biudžeto įvykdymo. Ponios ir ponai, dėkoju išdėmesį. Dėkoju. Esu įsitikinęs, kad biudžeto kontrolės komitetas su komisija e, plėtos labai konstruktyvų dialogą. Dėkoju. Siūlyčiau šio komiteto nariams aptarti tai, kas buvo pasakyta. Dėkoju, pirmininkė, kadangi dauguma netitikimų. E, gal galėtų, galėtume paprašyti tarybos pakomentuoti tai. Man regis, kad prašymas yra logiškas, nieko prieš neturiu, bet e, dabar turbūt neturime nieko, kas galėtų atsakyti į šį klausimą. Nematau nieko. Todėl negaliu patenkinti jūsų prašymo, tačiau, tačiau turėsiu tai galvoje ir paprašysime tarybos pakomentuoti. We... Ajala Sender. Taip, pirminkė, tai gal iš tikrųjų galėtumėm prašyti, kad taryba dalyvautų bent jau, kai bus diskusijos plenarnėje sesijoje. Puiku. Manau, labai gera mintis. Paprašysime, kad taryba dalyvautų plenarnėje sesijoje. Ačiū už tokį pasiūlymą tuomet išgirsime, ką jie mums norės pasakyti. O dabar norėčiau pasiūlyti visų pirma suteikti žodį pranešėjui kuris yra atsakingas už 2010 metų biudžeto vykdymo patvirtinimą, po jo išsakytų pastabų ir užduotų klausimų audito rūmams ir komisijai galbūt, suteiksiu žodį frakcijų koordinatoriams, o po to jau visiems nariams, kurie prašy žodžio. Jei sutinkate su tokiu mano pasiūlymu, tai iš karto suteiksiu žodį pranešėjui pana Fielner. Ačiū pirmininkė, ačiū ponai Kaldeirai ir ponai Šemetai už jūsų pasisakymus. Visų pirma, noriu pasakyti, kad šį e, biudžeto vykdymą reikia vertinti atitinkamoje perspektyvoje. Įdomus laikotarpis vis tik tai. Uh, Reikia galvoti apie tai, kokiuose srityse mes dabar dirbame su daugiametė finansinė programa, juk čia irgi darbas vyksta lygiai grečiai, finansinis reglamentas irgi dėl jo dirbame, naujasis programinis laikotarpis taip pat. Aš galvoju, kad šis procesas yra labai vertingas. Tas procesas, kurį pradedame dabar, turėtų tapti svarbių indėlių ir į kitus procesus. Manau, kad labai svarbu pripažinti, jog dabar e, mes patirėme pasitikėjimo krizę, kai eina kalba apie biudžetą ir biudžeto valdymą ar viešųjų lėšų valdymą ES. Sakyčiau, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra puikus išeities taškas bandant atkurti tą pasitikėjimą. Tačiau Europos parlamentas nesugebės to padaryti vienas, taigi turime pasikliauti gerų bendradarbiavimų su komisija, bet dar svarbiau, kur, manau, visas mūsų piliečių pasitikėjimas yra, dėl ko visa krizė kyla, tai yra mm, valstybės narės. Todėl Van der Brandi ir Jela Sender teisingai pasiūlė, mums reikia bendarbiavimo ir iš tos pusės. Ir reikia turėti omenyje, kad kai eina kalba apie pasidalytą kompetenciją tarp ES ir valstybių narių, tai nereiškia, kad atsakomybės nėra. Būtent tas pasidalytas valdymas yra svarbus. Ir čia, šiame procese, aš norėčiau, kad būtų iš tikrųjų, um, kai eina kalba apie pasidalytą atsakomybę, kad tai būtų dviguba atsakomybė. Uh, Dar viena labai svarbi šalis, kuri turi prisidėti prie šio proceso, žinoma, yra auditorumai. Todėl visų pirma ir noriu pasveikinti auditorumus su metinė ataskaita, kuri mano manimų patobulėjo ir skaidrumu savo patobulėjo ir tuo, kad mes dabar matome daug tikslesnę, aiškesnę informaciją, pavyzdžiui, dėl klaidų lygio, to, ko mes jau seniai prašėme. Uh, neturėjau galimybės dar išanalizuoti visos ataskaitos labai detaliai, tačiau turiu pasakyti jau dabar, kad kai eina kalba apie metinės veiklos ataskaitas, tai tikrai darbas sustiprėjo, dabar informacija yra išsamesnė. Noriu pasveikinti ir naująją aštuntąjį skyrių, apie kurį jūs kalbėjote šioje metinėje ataskaitoje. Tai yra tas, tas skyrius, kur kalbama apie valymo veiksmingumą. Pirmą kartą mes matome tokį skyrių Taigi, galbūt bus ir kokių tai minčių, kaip plėtoti tą skyrių, jo turinį, metodiką galbūt, bet iš tikrųjų jis, manau, mūsų tolesnėme darbe bus labai vertingas. Bet kokiu atveju, Noriu labai padėkoti Jums už tokią papildomą informaciją ir aš manau, kad čia kalbu visų kolegų vardu, kad tikrai ta informacija mums bus naudinga, kai mes turėsime galimybę ją pasanalizuoti detaliau. Toliau, kur skaitau informacinį raštą ir kai klausiausi Jūsų, e, ponė Kaldeira, kalbant, tikrai labai aiški žinia mus pasiekė, kad viskas yra stabilu, kokių tai dramatinių pasikeitimų nėra, nes jeigu būtų buvę kokių tai dramatinių pasikeitimų, tai būtų, tai būtų pagrindas nerimauti. Tačiau, žinau, ar visuomet stabilumas yra gerai, kai praeitais metais su pono Hatsimarkakiu kalbėjome, kai buvo diskusijos, kai situacija nėra gera, tai tai, kad ji stabili tokia pati, nėra gerai. Taigi aš, jeigu čia gal pažiūrėčiau, kas iš to e, stabilumo konteksto iš, išriškėja, išsiskiria, tai būtų sanglauda, pavyzdžiui. O tai jau negerai. Taigi, kas patraukė mano akį, yra būtent tai, kad ne visuomet tai, kas stabilu, yra gerai. Tačiau preliminariai žiūrėdamas, į šią situaciją aš sakyčiau, kad aš esu pakankamai patenkintas tuo, kad, pavyzdžiui, komisija išlaiko klaidų lygį apie e, maždaug apie 2 procentus žemės ūkio. Aš sakyčiau, kad tai yra didelis pasiekimas, palyginti su tuo, ką mes turėjome anksčiau. Mane stebina, kad išorės ir vidaus politikos rytyje pirmą kartą klaidų lygis nukrito žemiau 2 procentų. Tai jau yra gerai. Uh, Bet, na, dėja, dabar turėsiu vyną kiek vandenių praskėsti ir pasakyti, kad reikia nepamiršti, kad tarpiniai ir galutiniai mokėjimai vis tik tai dar yra paveikti aukšto klaidų lygio. Ir aš sakyčiau, kad tai yra tos dvi mokėjimų kategorijos, kurios ir yra svarbiausios. Tad aš sakyčiau, kad pavyzdžiui, sanglaudos politikos rytis yra tokia tokia, kuri tikrai yra nusipelniusi mūsų sustiprinto dėmesio. Vėlgi, šiais metais taip pat. Dirbdamas šio klausimo, analizuodamas ataskaitą, aš, aš kaip ir ankstesniais metais, kai, kai dirbo biudžeto kontrolės komitete, aš visuomet ieškau spalvų. Visuomet ieškau spalvų, tačiau tų spalvų neradau. Todėl išsitraukiau pieštukus ir pats paspalvinau. Aš manau, kad ir jūs galite tai padaryti, kaip, kad pamatytumėt, kaip viskas atrodytų, jeigu būtų šiek tiek spalvų ataskaitoje. Aš džiaugiuosi, kad dabar mes turime jau ir tikslių skaičių ir daugeliu atveju tai tikrai yra daug geriau nei, tarkim, spalvos, bet būtų įdomu buvę išgirsti, kodėl jūs nusprendėte atsisakyti spalvų e, ir, ir iš tikrųjų, juk tai būdas, kuris labai puikiai pateikia informaciją. Aš e, štai Gal kolegos galėtų pasakyti, pasakyti savo nuomonę, aš kaip paspalinau truputėlį jūsų ataskaitą, galėtumėm pažiūrėti, kaip dabar atrodo, pažiūrėjau, politikos grupės. Viskas daug maž atrodo kaip ir anksčiau, gal daugiau žalios spalvos. Tačiau dar svarbiau, kai žiūriu Aišku, sunku yra lyginti ir jūs pats tą sakėte savo kalboje, sunku lyginti vienus metus su kitais, Tačiau, kai žiūriu į bendrą mokėjimų sumą, kiek yra žalios, kiek yra geltonos, tikrai galim pasakyti, kad yra daugiau žalios. Nuo 8 iki 20 procentų. Puiku. Tačiau turime ir daugiau raudonos. Nuo 30 iki 33 procentų išaugo. Tai aš manau, kad iš tikrųjų situacija nėra tada tokia aiški, taip aiškiai apibrėžiama, tačiau būtų įdomu išgirsti audito rūmų nuomonę, kodėl jūs atsisakėte tų spalvų. Aš jau taip įpratau prie jų, kad visų pirma jų ir pradėjau ieškoti. Dabar kai jau pristačiau bendrasias e, pastabas, gal galėčiau tris pristatyti konkrečias pastabas, kurios, manau, reikalautų auditorumų e, dėmesio. Visų pirma, tai apie ką mes kalbame, tai yra e, priežiūros ir kontrolės sistemo efektyvumas. Patikinimo pareiškime auditorumai sako, kad nuomonė yra nepalanki. Mes sakytumėm, kaip visada parlamentai pratė, neigiama. Taigi, priežiūros ir kontrolės sistemos yra tik iš dalies veiksmingos. Todėl, dėl to, kad klaidų lygis viršė nustatytą ribą. Sanglaudos srityje auditorumai kalba apie 7,7 procentus labiausiai įtikimą e, klaidų e, lygį, taigi tai jau e, visas valdymo taisyklės jau me, ne, ne, neįgyvendiname, čia reikia tikrai papildomos papildomo dėmesio, tai klausimas kyla toks, ar valstybės narės iš tikrųjų padaro viską, ką jos turėtų padaryti. Ir čia vėl grįšiu prie to paties klausimo, ką jau du kolegos iš, iškėlė. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, 4,25 punkte audito rūmai pakankamai aiškiai viską pasako, kur pasakyta, pareiškia nuomonę, kad pakankama informacija buvo valstybių narių turima, kad jos galėtų užfiksuoti ir ištaisyti bent jau dalį klaidų iki padarant iš e, mokėjimus bent jau 58 procentuose operacijų. tai tikrai nėra kažkokia nauja, revoliucinė uh, išvada, bet iš tikrųjų nemaloniai nuteikia. Ir tas faktas, kad ta išvada nėra nauja ir vis mes ją vėl matome tekste, yra visiškai nepriimtina. Ir tai aišku klausimą man kelia. Ar kaip kai kurios valstybės narės nesugebėjo valdyti tų fondų, tų sistemų, dėl to, kad jie pernelik sudėtingi, komplikuoti? Ar kai kurios valstybės narės tiesiog neskiria pakankamai išteklių, jėgų e, tam darbui, ar neturi komisija pakankamų priemonių, pavyzdžiui, mm, sanglaudos rytyje, pavyzdžiui, korekcijos retai lemia galutinius nuostolius, jeigu yra randamos laiku tos klaidos. Ir tai yra jūsų ataskaitoje pasakyta, kad retai tai būna netitaisomi nuostoliai. Taigi, mes kalbame dabar apie naują reglamentą, naujas taisyklės ir mes turime kelti šį klausimą. reikia galvoti, kad valstybės narės imasi veiksmų tinkamai pakoreguoti savo priežiūros ir kontrolės sistemas, ar mums reikia kažkokių tai radikalių priemonių, gal reikia nutraukti tokių sistemų gyvenimą, jeigu tuo atveju, kur yra vis pasikartojantis labai aukštas klaidų lygis. Ar gal dar drastiškiau turėtumėm pasielgti, kai kuriuose valstybėse narėse sustabdyti kai kurias programas, kur priežos ir kontrolės sistemos, kaip matome, per ilgą laiką yra neveiksmingos. Aš manau, kad mes turime atsakyti daugelį iš tokių klausimų, būtent kalbėdami apie šio biudžeto, biudžeto įvykdymo patvirtinimą. E, aš manau, kad ir su komisija, kaip kalbame, bet kaip kolegos sakė, mums reikia atsakymų iš valstybių narių. Kaip jos vertina šią situaciją, ką jos galvoja, ką komisija turėtų padaryti, kad padėtų joms jų, jų atsakomybę įgyvendinti aš gal ilgai jau kalbu, tačiau aš kreipiuosi į koordinatorius. Manau, kad tikrai reikia pakviesti valstybės narės ateiti į šio komiteto posėdį. Kai skaičiau ataskaitą, buvo aiškiai pasakyta, kad iš, iš visos minios trys valstybės aiškiai išsiskiria. Jų klaidų lygis yra didžiausias ir todėl jos tikrai turi ateiti pas mus ir padėti mums suprasti, kodėl yra tokia situacija. Aš manau, kad tai Ir jų interesas toks pat turi būti. Jos irgi turi būti suinteresuotos atkurti visuomenės pasitikėjimą tuo, kaip jos prižiūri viešuosius finansus. Bet ir komisija, kai galėčiau kreiptis, kai skaitau, pavyzdžiui, komisijos atsakymą 424, komisija aiškiai savo atsakymę sako, kad yra trys valstybės narės, kuriuose susidaro būtent didžiausia dalis tų klaidų. Tai gal komisija gali mums pasakyti, kurios tai yra trys valstybės narės, kad tikrai galėtumėm užmėgsti tinkamą dialogą su valstybėmis narėmis, ypač tomis, kurioms iškyla didžiausias iššūkis tą klaidų lygį suvaldyti. Labai vertinu geras mintis iš komisijos dėl to, kaip valdymas valstybėse narėse galėtų būti greitai patobulintas. Ir aš manau, mes turime sutelkti dėmesį tai. Aš irgi atlikau savo rizikos analizę ir politinė rizika. Dėl to, jeigu, pavyzdžiui, nebūtų išspręsta ši problema ir praeitas naujas finansinis laikotarpis, yra tokia didelė, kad aš tikrai nenoriu jos prisijimti. Taigi aš pasižymiu komisijos pasiūlymą. Labai dėkoju ponui Šemetai už visą tai, ką jūs pasakėte savo pasisakymę. Aš manau, kad tikrai turime dirbti tuo pagrindu. Dabar dėl e, finansinės inžinierijos priemonių. Aš taip galvoju, kad čia yra tikrai neseniai pasirodžiusi naujovė ir e, tai aišku reikia galvoti apie finansinio reglamento kontekstą, nes ten yra konkrečios taisyklės dėl tokių priemonių. Taip pat reikia galvoti apie daugiametį, pla, e, daugiametį finansinę programą po 2013 metų, nes tų um, priemojo tikslas yra sustiprinti ES fina, e, biudžeto poveikį. Čia tarsi alchemikai, kokie atrado aukso uh, sukūrimo formulę. Bet aš matau tai ir, ir e, auditorumų metinėje ataskaitoje. Ir kaip aš preliminariai ver, e, išanalizavau auditorumų nuomonę dėl finansinės inžinerijos priemonių, aš taip suprantu, kad visų pirma buvo problemos dėl apskaitos šių mechanizmų. Komisiją reikia tikrai labai pasveikinti, kad jis sprendė apskaitos problemas. Aš tikrai labai vertinu tą milžinišką laiką ir tas pastangas, kurios buvo sudėtos e, koreguojant tas ataskaitas. Tačiau um, problema be abejo e, labiausiai neramina realybė. Ir aš žiūrėčiau, pažiūrėjau, ketvirtą skyrių, tai finansinės inžinierijos priemonės anglotos rytyje. Mane tai gazdina. Visų pirma, finansinės inžinierijos priemonės 2007-2013 metų laikotarpiu skaičiuojama, kad sudaro apie 8,1 milijardo eurų. Tai yra reikšminga suma. Tuo pat metu atsiskaitimas iš valstybių narių komisijai, taip švelniai pavadinčiau, yra nepakankamas, nedekvatus. Ir 132 punkte auditorumai tai e, aiškiai pasako, komisija turi šimtus laiškų siūsti valdančiosioms struktūroms valstybėse narėse, kad jos savanoriškai po to pateiktų tą informaciją, kuri yra būtina komisijai, kad ji galėtų parengti tinkamas ataskaitas. Taigi aš uh, galėčiau paklausti, ar komisija tikrai yra, galėtų parengti visapusišką ataskaitą dėl to, kaip šios priemonės veikia, kiek jos yra veiksmingos, ar tikrai komisija viską turi, kad galėtų parengti tas ataskaitas. Finansinės inžinierijos priemonių taisyklės teisinėje bazėje, bent jau kaip aš vertinu, kaip aš matau, yra tikrai pernelyg lankščios. Ir bent jau šiuo laikotarpiu aiškiai matome, kad nėra pakankamų paskatų, kad galimi finansinės inžinierijos priemonių naudos gavėjai galėtų, e, būtų suinteresuoti panaudoti tas lėšas ir, ir nekartą. Ir čia aš 4,4 e, minėčiau punktą. Taigi mano preliminari išvada būtų tokia, kad šiuo metu yra didžiulis atotrukis dėl finansinės atskaitomybės e, būtent finansinės inžinierijos priemonių srityje. Tai man manimu nepriimtina. Ir audito rūmai taip pat sako, kad tai gali būti taikoma ir kaimo plėtro, pasak, gali būti pasakytina, um, kaip pasakytina 31 kaimo plėtros e, srityje ir, kaip pasakyti, 133 punkte ir kitose srityse. Taigi aš galiu paklausti, kaip komisija gali realiai užtikrinti valdymą e, šių priemonių ir po to e, biudžeto įvykdymo patvirtinimą tokia svarbioje srityje. Taip pat aš noriu paklausti, kodėl komisija siūlo Um, laikyti, kad finansinės inžinierijos priemonės būtų tarsi tinkamiausias sprendimas kitoje finansinėje uh, programoje, kitame finansinėme laikotarpė, ypač kai mes matome, kad yra tokia didžiulė rizika. Aš manau, kad mes tikrai labai daug laiko turime skirti aptarti, kaip 2010 metais buvo dirbama šioje srityje. Ir paskutinis momentas yra ES biudžetas ir finansinė krize. Aš visiškai sutinku su pirmininku Kaldeira, kad dabartinė krize valstybėse narėse, aišku, paliečia ir ES biudžetą, ir ES visą finansinę sąrangą. Aš pritariu Jums, ponia Kaldeira, kad iš kyla rizika, jog bus atotrukis, kai eina kalba apie finansinių e, priemonių visą auditą. Ir aš dar taip pat norėčiau paminėti ir parlamentinės kontrolės e, stygių, kuris gali atsirasti. Ir aš ypač um, sveikinčiau audito rūmų teiginį, kad reikia sustiprinti viešai, e, viešojo, viešųjų finansų uh, sektoriaus auditą, kadangi ypač reikia įvertinti visą sėtiną riziką. Valstybės narės, kurios susiduria su sunkumais, kaip kad jos dabar yra vadinamos, gavo paskolas, kurios buvo garantuojamos ES biudžeto ir kurios sudarė apie, 3, apie 30 milijardų eurų. Dvi naujos priemonės. Tai yra mokėjimų balanso priemonė ir finansinio stabilumo mechanizmas. 50 ir 60 milijardų eurų. Iš viso tai yra 110 milijardų eurų. Mokėjimai iš ES biudžeto 2010 metais buvo 122 milijardai eurų. Tai reiškia, kad ES biudžetas gali būti labai veikiamas klaidų. Taip pat ir metinis biudžetas. Aišku, aš tikiuosi, kad situacija nebus niekada tokia bloga, bet aš jau mes matome, kokia yra rizika. Ir kaip aš jau pirmai sakiau, tokia būtų situacija, kuomet nebūtų tinkamos apskaitos, tinkamo audito ir tinkamos parlamentinės priežiūros, kad gali būti problema, jog to truks. Ir mes būtent turime apie tai kalbėti, kalbėdami apie 2010 metų biudžeto įvykdymą patvirtinimą. Tai būtų tokios trys pagrindinės išvados, kurias susidariau perskaitęs metinę e, ataskaitą. Aš nebejoju, kad kolegos turės dar daug kitų išvadų ir aš manau, kad šių metų procesas bus labai įdomus. Aš labai uh, Tikiuosi, kad puikiai bendarbiausime ne tik tai kaip visuomet su auditorumais ir komisija, bet ir, ir su kolegomis ir taip toliau, bet ir su valstybėmis narėmis. Nes iš tikrųjų laikas yra toks, kad visi turime prisidėti prie bendros atsakomybės ryties. Dėkoju Jums. Norėčiau pasakyti, kad neseniai siunčiau laiškus ir pakvietėme paminėtų trijų valstybių narių finansų ministrus atvykti į mūsų komitetą, tačiau atsakymo į tos laiškus dar negavome, tačiau jie buvo pakviesti. Puiku, ponia Koldeira, gal trumpai norėtumėte pakomentuoti, po to suteiksime žodį pranešį ir ponui šiemetai. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už visus gerus žodžius auditorumų darbuotojų adresu. Dėkoju Jums už Jūsų pastiprinimą. Mes esame pasiryžę ir toliau kuo geriau padėti Jums vykdyti savo pareigas, siekiant atlikti biudžeto įgyvendinimo priežiūrą. Atsiprašau, kad dokumentas nėra toks palvingas, kokio norėjote, bet tikimės, kad šiais metais pateikta informacija leis jums e, geriau e, išnaudoti savo galimybės ir atlikti įvertinimą. Taigi dėkojame Jums už tokį bendradarbiavimą. Tačiau yra ir rimta priežastis, kodėl to nepadarėme. Reikia turėti galvoje, atsižvelgti tai, kad nebūtų prasmės palvinti tam tikrų sričių, nes politinės sritys, e, jų sudėtis nėra visiškai tokia pati, kokia buvo. Todėl lyginant tam tikras politikos sritis, pavyzdžiui, sanglauda. Anksčiau sanglauda nebuvo kartu su energetikos ir transporto sektoriumi, o moksliniai tyrimai irgi nepriklausė vidinėms, kitai vidiniai politikai. Todėl manau, kad tuo pačiu pagrindu palyginti šiais metais nepavyktų. Yra dar viena esminė priežastis, kodėl to nedarėme. Šiais metais mes labai patobulinome savo metodiką. Anksčiau ta metodika buvo taikoma šešerius metus. Ir mes dabar stengiamės įvertinti visus kiekybinius dalykus ir esame įsitikinę daugiau kaip 90 procentų, kad visi rezultatai pateikti yra teisingi. Mes norėjome pateikti informaciją, nes esame įsitikinę, kad ta informacija padės ir jums, ir valstybėms narėms geriau suprasti, kaip e, viskas vystosi. Taip pat norėtume, kad jūs galvotumėte, žiūrėdami šios skaičius apie ateitį, nes tai yra labai svarbu. Nes situacija yra gera arba negera, priklauso nuo to, koks jūsų požiūrio taškas, iš kur vertinate, iš kokių pozicijų. Todėl nespalvinome šios ataskaitos ir manau, kad svarbiau buvo pateikti konkrečius skaičius, kad būtų galima įvertinti ir išmatuoti, kas jau pasiekta ir kaip toliau situacija plėtosis ateityje. Taigi galime pasakyti, kad situacija yra stabili, nes sistemos yra nustatomos septyniarių metų laikotarpį. Ir tie kas valstybių narių lygmenyje ir komisijos lygmenyje atsakingi už įgyvendinimo politiką, tai jie imasi atsakomybė savo srityje ir visiškai yra pasiryžę gyvendinti tai, ką turi įgyvendinti. Ir pavyzdžiui, sanglaudos politika. E, audito rūmai nustatė, kad 58 Mm, procentų srityse yra klaidų. Ir valstybės narės galėjo tų klaidų išvengti. Ir, pavyzdžiui, prašoma pat, mm, apmokėti išlaidas, tos išlaidos yra apmokamos, bet sistemos toje srityje neįgyvendinamos. Tie, kurie atsakingi už tai valstybių narių lygmenyje, netlieka to ir reikia to stabilumo. Metų, metiniai rezultatai sanglaudos rytie nėra stabilūs, bet jeigu dabartiniu finansiniu laikotarpiu nebūtų patobulinimų, o tai galima padaryti, tai nebus visiškai laikomasi taisyklių. Galime sakyti, kad taisyklės sudėtingos, būtų galima jas supaprastinti, būtų galima geriau patobulinti sistemą. Būtent to mes ir prašome. Būtent tai reikėtų padaryti naujų finansinių laikotarpių. Taigi, pripažįstame, kad daugiau buvo galima padaryti dabar, bet bus galima daugiau padaryti ir ateityje. Juk jeigu pokyčiai yra atliekami tam tikrų laikų, tai jie atsispindi kitų metų ataskaitoje. Dabar mes analizuojame 2010 metus, o turime galvoje ir kitą ciklą nuo 2010 iki 2013. Ir dar nepastebėjome visos tos naudos, kurią tikėkimės pasiekėme įgyvendinę naujas sistemas, kurios buvo patvirtintos šiam programavimo laikotarpiui. Ir komisijos narys šiame etape pateikė pavyzdį, kaip valstybės narės teikia ataskaitas ir tik 2010-aisiais pirmą kartą jūs buvo teiktos. Ir dar norėčiau šį bėtą pasakyti apie inžinierijos priemonę. Manau, kad Komisija atsižvelgiai mūsų rekomendacijas ir reikėtų tai pabrėžti, jog ir šio komiteto darbo tvarkėje bus analizuojamas pasiūlymas dėl reglamento. Vadinasi, tai, ką mes pasiūlėme, yra svarstoma ir įgyvendinama Taigi aš džiaugiuosi, kad Europos audito rūmai daro realią įtaką, kad pasiū, jų pasiūlymus atsižvelgiama. Taigi norėčiau padėkoti už Europos komisijos pastangas šioje srityje ir už tokią greitą reakciją į mūsų pasiūlymą. Suprantama, kai dokumentas bus patvirtintas, jis turės būti įgyvendintas. Ir turėčiau pasakyti, kad jeigu bus tinkamai gyvendintas, taip ir problema bus išspręsta. Ir būtent tai ir turėjau galvoje, kai kalbėjau apie sistemas. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų paramą dėl finansinio, dėl to įvertinimo, kurį pateikėte dėl finansų krizės ir kitų dalykų, kaip žinote, ES audito institucijos ir auditų rūmai deda didelės pastangas, kad sutartis dėl Europos stabilumo priemonės būtų tinkamai gyvendinta, būtų tinkamai vykdoma, kad ją vykdytų auditoriai. Ir manome, kad kad tai taip pat turėtų būti geras saugiklis parlamentiniai priežiūrai atlikti. Kai dėl įsipareigojimų, dėl rizikų, tiksliau sakant, e, kurias patiria ES biudžetas įgyvendindamas šias priemonės, teikdamas paramą valstybėms narėms, toms valstybėms narėms, kurios, kurioms tos paramos reikia, tai atsispindi metinėse ataskaitose ir audito rūmai auditavo metinės ataskaitas. Taigi nurodoma, kas yra garantinis fondas, e, kokie yra parama dėl balansinių mokėjimų ir kokia yra pagalba ne euro erdvėje ir finansinio stabilumo priemonė kuri veikia su garantijų pagalba. Ir šiandien iš ties ta situacija, kuri yra dabar ES, visiems kelia susirūpinimą. Tačiau mes iš ties šiuo klausimu ateityje galėsime pasakyti daugiau. Dėkoju. Dėkoju komisijos narių žodis. Thank you very much. I would like to thank uh, Mr. Feldner for his. Uh... Ačiū, noriu padėkoti ponui Fielner už išsakytas pastabas ir sutelksiu dėmesį į tuos tris klausimus iš, iškeltus šioms pirminėms diskusijoms. Visiškai sutinku su jo pastebėjimu, kad sanglaudos rytyje didžiausia problema yra, aišku, valstybėse narėse. Jis teisingai pasakė, 58 procentai klaidų turi būti nustatytos pirmame kontrolės lygyje valstybės narėse. Tai reiškia, kad tas pirmasis kontrolės lygis nėra pakankamai veiksmingas. Ir be abejo, komisija deda didžiulės pastangas į tų asmenų, kurie yra atsakingi už tą kontrolę apmokymą. Yra žmogiškų problemų, keičiasi darbuotojai ir matome tikrai didelį darbuotojų judėjimą, nu, ypač nuose valstybėse narėse, o kai ateina nauji darbuotojai, juos reikia apmokyti, kad jie sugebėtų aiškiai nustatyti, kurios išlaidos gali būti finansuojamos kaip e, taikyti e, viešųjų pirkimų taisyklės projektams ir taip toliau. Tai yra problema ir aš visiškai sutinku, kad valstybių narių lygmenių reikia dėti daug daugiau pastangų. Jūs prašėte įvardyti tas tris valstybės narės, kuriuose yra didžioji dalis tų klaidų 2010 metais anglodos rytyje, galiu tai padaryti, bet gal reikėtų matyti ir platesnį kontekstą. Taigi 2010 metais yra trys valstybės narės, kuris aiškiai yra lyderės, kai kalbame apie klaidų lygį. Tai yra Ispanija, Italija ir Čekija. Juose yra nustatyta apie du trešdaliai tų klaidų, kurias auditorumai nustatė sanglautos rytyje. Du trešdaliai. 16 valstybių narių buvo audituotos iš viso. Ir šios Trys valstybės turi du trešdalius visų klaidų ir be to septyniose programuose du trešdaliai klaidų yra aptinkama. Taigi, be abejo, mes koncentravom savo pastangas, daug, labai smarkiai dirbame su šiomis valstybėmis narėmis, ieškome būdų situaciją gerinti. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į ataskaitą, kurią Regio generalinis direktoratas parengė šiais metais. Tai yra 2011 m. spalio 2005 dienos ataskaita, tai yra 2006-2009 metų klaidų e, įvertinimas, veiksmai ir tolesnis kelias. Šioje ataskaitoje jūs rasite labai konkrečios informacijos apie situaciją mūsų valstybėse narėse. Visa analizė, lentelės, kur pristatome kiek kuriuose valstybėse narėse yra tų klaidų, kurias nustatė e, auditorumai. Paminėjau Ispaniją, Italiją, kuriuose rasta daugiausia klaidų 2010 metais. Kalbant apie ankstesnį laikotarpį, 2006-2009 metus, taip situacija buvo tokia pati. Ispanijoje, pavyzdžiui, nustatytų klaidų lygis sudarė 31 procentą visų auditorumų nustatytų klaidų, Italijoje 18 procentų visų klaidų, kurias nustatė auditorumai RDF srityje. Tačiau Kas man įdomu yra tai, kad jungtinė karalystė yra trečioje vietoje, joje buvo rasta 10 procentų visų klaidų, kurias nustatė audito rūmai per tą laikotarpį. Taigi, galime lyginti. Tarkim, turime Lenkiją, kuri tikrai įvertinus yra didžiausia naudos gavėja iš struktūrinių fondų, tačiau klaidų lygis, kiek audito rūmai nustatė Lenkijoje, yra nulis. Nulis procentų. Tuo tarpu Junktinėje karalystėje, kuri gauna kelis kartus mažiau lėšų, nustatytų klaidų buvo 10 procentų. Ispanijos, Italijos atveju, aišku, turime sisteminę problemą ir turime ją spręsti. Ir šios valstybės narės turi spręsti šios klausimus. Toliau, dėl jūsų antrojo klausimo, dėl finansinės inžinierijos priemonių. Visiškai sutinku, kad dėl šių priemonių kyla rizika, kadangi pats pavadinimas jau e, finansinė inžinierija reiškia, kad jos yra sėtinos su rizika. Kalbant apie informacijos surinkimą, kaip jūs teisingai pastebėjote, mes rinkome informaciją už 2010 metus. Tai buvo milžiniškas darbas. Valstybės narės maloniai savanoriškai sutiko pateikti informaciją, kurios mes prašėme, tačiau iš karto po to mes pasiūlėme teisės aktų pakeitimus, kurie leis užtikrinti, kad informacija būtų e, renkama sistemingai. E, faktiškai tai išspręs tuos klausimus, kuriuos būtent išryškino audito rūmai šių metų biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūroje. Be to, kaip jūs minėjote, kal, kalbant apie pirmininkas, paprašyčiau jūsų apibendrinti savo išvadas, kadangi dar turime labai ilgą sąrašą norinčių pasisakyti. Taigi, kalbant apie finansinės inžinierijos priemonių auditą, mes patvirtiname visapusišką metodiką auditui atlikti ir kalbant apie mm, kitos finansinės programos, finansinį laikotarpį mes siūlome įvesti e, reikalavimą, kad būtų e, sistemingas atsiskaitimas apie finansinės inžinierijos priemonės. Kalbant apie SFM mm, ir e SM, kaip pirmininkas Kaldeira pasakė, Informacija apie išlaidas šiuose srityse atsispindi metinėse ataskaitose. Ehm, audito rūmai atliko šių sričių auditą. Noriu paaiškinti, kad tos mm, išlaidos mm, nėra um, išimtos iš biudžeto. Čia yra numatytos garantijos iš biudžeto, jeigu tų garantijų reikia valstybėms narėms. Taigi sutinku, kad šis rytis irgi turi būti atidžiai analizuojama ir turime skirti tinkamą dėmesį šią sričiai. No... Ačiū. Dabar žodį suteiksiu komiteto nariams. Turiu pasakyti, kad ponas Kaldeira turi išeiti į spaudos e, konferenciją po kiek mažiau nei valandos, tad siūlau kiekvienam nariui, kuris nori pasisakyti ir dabar aš turiu aštuonis, devynis um, sąraše, kurie nori pasisakyti. Yra daugiau nei devyni nariai šiame posėdė ir yra daugiau norinčių pasakyti. Taigi, Užbaigiu norinčių pasisakyti sąrašą ir siūlau kiekvienam pasisakančiojam skirti e, keturias minutės, o po to o, į jų klausimus pastabą sureaguos auditorumų pirmininkas ir komisijos narys. Taigi, visų pirma, ponė Greslė, keturioms minutėms pagal frakcijas. Dėkoju, ponė pirmininkė manau, kad reikia padėkoti iš mūsų pusės, tačiau kita vertus reikia taip pat apgailestauti, kad nėra palyginamųjų duomenų su praėjusiais metais, tai yra didžiulis trūkumas, mes manėme, kad galėsime palyginti ataskaitas ir atrodo, kad netgi specialiai vengiama to palyginimo, nes galbūt tada kitaip kalbėtume ta, apie tą klaidų, klaidų lygį. Ir galbūt E, būtų tikslinga kalbėti, koksai klaidų lygis yra sanglaudos politikos srityje ir koks yra energetikos srityje, nes mes čia kalbame taip pat apie val, skirtingus valdysenos e, būdus. Taigi mums trūksta dar papildomos informacijos iš auditorumų. Galbūt puikus bendradarbiavimas su komisija galėtų tam pasitarnauti. Ir aš manau, jeigu mes bandysime slėpti blogas žinias, tai nebus nieko gero, nes jos vis tiek anksčiau ir vėliau išlenda. Toliau kitas dalykas yra finansinės priemonės. Manau, kad nepakanka tiesiog nagrinėti šio klausimo. Kodėl ne, nenumatomas valstybių narių atskaitomumas jau teisinėme pagrinde, šito norėčiau paklausti komisaro. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad jūsų e, finansinis reglamentas iš vis nekalba apie tai, kaip būtų galima geriau kontroliuoti finansinės priemonės, apskritai nekalba apie jų kontroliavimą. Kalbant apie finansinę inžineriją, mes čia kalbame apie kažkokį kūrybinį procesą. Pavyzdžiui, E, struktūriniuose fonduose yra 137 priemonės, kurias vykdo vykdančiosios institucijos. Todėl manau, kad mums reiktų tikrai išsamesnių kažkokių duomenų iš audito rūmų. Toliau kitas aspektas. Kadangi audito rūmai vėl neišpildė mūsų pageidavimo konkrečiai įvardinti kažkokias valstybės narės, E, mes kalbame apie problemas, kurios, e, kurios slypi kažkokiose konkrečiose valstybėse narėse, bet kol kas negirdime jų pavadinimų. Ir e, dabar tarsi ant vieno kurpalio tempiamos visos valstybės narės. Manau, kad mes turime vis tik tai įvardinti tas valstybės narės, nes išeina taip, kad mes giname tas e, prasikaltusias valstybės narės, bet tuo pačiu baudžiame visas kitas. E, todėl būtų stikli, tikslinga įvardinti tas valstybės narės ir konkrečias problemas. Tačiau mes ta, to prašome jau nebe pirmą kartą ir tai neįvykta. Toliau ketvirtas aspektas - 1,7 procento klaidų lygis yra tikrai sveikintina vertė. E, taip pat aš išgirdau, kad yra dar tokios probleminės valstybės kaip Malis ir, ir panašios, kurios, kurių netgi klaidų lygis yra mažesnis už mūsų. Taigi, manau, kad tai jau yra problema. Galbūt tai yra susiję su tuo, kad, kad e, iš tiesų, kalbant apie finansinės e, priemonės galbūt kai kuriais atvejais ne, nėra numatomos kontrolės sąlygos, mes tiesiog duodame pinigus ir viskas, ir, ir, ir nebegalime paaiškinti, kaip jūs, e, pavyzdžiui, paaiškintumėte šitą nedidelį klaidų lygį 1,7 procentų. Dėkoju, e, tai buvo mano klausimai. Dėkoju, sako pirmininkas, dabar ponas Gajar. Danke, prezident. Ähm, Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas ponė pirmininkė Kaldera, ponė komisarė, visų pirma norėčiau padėkoti už jūsų puikų nuveiktą darbą, už tą medžiagą, kurią gavome iš audito rūmų, nes tai yra medžiaga, su kuria mes dirbsime ir turėsime daug džiaugsmo artimiausių metų. Taip pat e, yra svarbu, kad mes iš parlamento pusės nagrinėtume tas jūsų, tuos jūsų įvardintus e, trūkumus. Man atrodo, e, e, anksčiau, kai buvo spalvotos ataskaitos, jos gal buvo tokios aiškesnės, tačiau man atrodo, dabar jos yra dedale, detalesnės. Ir aš manau, kad iš tiesų pasiekimas yra tai, kad mes turime apskritai bendrą klaidų lygį, pagal kurį mes galime nagrinėti situaciją, lyginti situaciją. Ir yra labai svarbu, kad už tas klaidas atsakytų visa komisija per savo kadenciją. Ir Ir taip pat mes turėtume nepamiršti, kad vyks klausimai, kuriuose mes nuolat teirausimės to komisijos. Aš norėčiau užsakyti panašią kritiką kaip kolegė Ingeborg Kreslė. Iš tiesų, pagal tai, kaip suskirstyta skyriais, yra labai sudėtinga apžvelgti situaciją, jūs per mažai lyginate, lyginate šią ataskaitą su ankstesnių metų ataskaita. Reiktų čia pasiaiškinti, ar pasiteisina toksai metodas. E, iš tiesų reiktų pasidžiaugti, kad e, kai kuriuose sektoriuose klaidų lygis e, ženkliai sumažė, tačiau didelį susirūpinimą kelia sanglaudos e, sritis. Ir Aš kalbėjau su ponu Arner, kuris kilęs iš to paties miesto, e, kaip ir aš, ir man dėl to buvo įdomu su juo e, kalbėti, tačiau manau, kad mes turime suskirstyti tas e, klaidas. Jeigu mes kalbame apie 5 procentų klaidų lygį ir jisai išauga iki 7,7 ir tai dar, dar nėra pati viršūnė, tai man tuomet tikrai kyla susirūpinimas. Nes mes turėtume jau čia šioje vietoje paprašyti komisijos, kad kalbant apie tas valstybės, kurios e, sudaro tas klaidas, kurios daro tas klaidas, kad komisija imtųsi aiškių e, konkrečių priemonių prieš tas valstybės. E, narės. Ir man e, šita situacija dar kartą įrodo, svarbus, kokios svarbios yra, e, kokie svarbus yra nacionaliniai patikinimo pareiškimai e, kuriuose būtų konkrečiai įvardintos klaidos. Ir man atrodo, kad iš tiesų net ir visos valstybės narės būtų e, suinteresuotos tuo, kad būtų įvardintos tos prasikaltusios valstybės narės. Toliau kalbant apie finansinės priemonės ir finansinę, fin, finansinę inžineriją. Aišku, mes čia turime siekti patobulinimo, tačiau mes iš parlamento pusės turėtume žiūrėti, kad e, tie reikalavimai, kuriuos kėlė parlamentas, e, nebūtų, nesikartotų, ne, ne, ne, ne, nebūtų per dideli. Ir kai aš skaitau ataskaitas apie finansinę inžineriją, man darosi bloga, nes čia liečiamas tik vienas aspektas. O pamirštami e, viso sudėtingiausi miestų infrastruktūros projektai. E, taigi manau, kad tame pranešime paliečiama tik viena E, pusė ir nėra visos problemos bendros apžvalgos. Taigi to turėtume siekti. Šečimakakis. Toliau ponas Hatsimarkakis. Dėkoju ponė pirmininkė e, Kaldera, dėkoju ponė komisarė Šemeta. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Fielner už pranešimus ir ataskaitas. Gera žinia yra tai, kad dauguma projektų vykdomi teisingai, teigiamai. E, bloga žinia yra tai, kad tas e, pablogėjimas sanglaudos politikos srityje, apie kurį mes jau kalbėjome pernai, nes 2009 metai buvo labai sudėtingi, kad tas pablogėjimas tęsiasi ir todėl mes su susirūpinimu turime kalbėti apie 49 procentų klaidų lygį. Tai reiškia, pusė visų mokėjimų buvo susiję su tam tikromis e, klaidomis. E, E, aišku, prie to prisidėjo tos valstybės narės, e, kurios susiję su tais e, mokėjimais. Norėčiau pagirti poną Šemetą už jo ryštą ir drąsą. Man atrodo, kad iš tiesų yra labai drąsu, kad jūs, ponė komisarė, labai aiškiai įvardinote tam tikrus dalykus ir kad jūs kalbate apie situaciją 2006-2009 e, metais ir tame dokumente konkrečiai išvardintos klaidos, ne valstybės narės, o klaidos. O kodėl, pavyzdžiui, Italija ir Ispanija negalėtų pasimokyti iš Lenkijos? E, jūs pateikėte puikų Lenkijos pavyzdį. Aš tikiuosi, kad komisaras Hanas, kuris atsakingas už šią politiką, kad jis su savo partneriais e, pagerins situaciją, kad tam tikri regionai pradės dirbti geriau, jų darbas bus orientuotas į rezultatą ir bus daroma viskas, kad būtų išvengta klaidų. Taip pat džiaugiuosi, kad jūs įvedėte naują e, priemonę, mokėjimų nutauraukimo priemonę ir pat, patys paminėjote, kad yra 2,6 milijardai eurų, kurie tokiu būdu buvo neišmokėti, taigi tokiu būdu jie nepapuolė į tų e, prasikaltusių ar nusidėjusių valstybių rankas. Taigi dėkoju, kad E, šioje srityje jūs atsižvelgėte į mūsų rekomendacijas, į mūsų e, prašymus. Taip pat e, yra gerai, kad metinėse ataskaitose yra detalesnė informacija apie klaidas ir trūkumus. Labai gerai, kad jūs įvardinate tas klaidas. Norėčiau taip pat dar kalbėdamas apie 2010 metus e, paminėti, kad čia labai gerai, kad paminėtos finansinės korektūros, tačiau čia e, kol kas į akis krenta e, tam tikros valstybės narės, pavyzdžiui, Ispanija. Toliau aštuntas skyrius, įvertinimo skyrius E, komisijos darbo įvertinimo skyrius, e, kuris atitinka Lisabonos sutartį, tas skyrius, aišku, galėtų būti žymiai didesnis, bet jau bent jau gerai, kad jis yra. Ir iš tiesų e, jūs nustatėte, kad yra tam tikrų trūkumų ne tik klaidų prevencijos rytyje, bet ir e, siekiant e, tikslų, e, taip pat dėl ekon, e, taip pat ekonominio efektyvumo srityje. Manau, kad apie tai mes turėtume susimastyti, ypač šiuo krizės laikotarpiu, e, dėl to, kad mes esame atskaitingi mokesčių mokėtojams ir turime būtent ekonomiškumui skirti ypatingą dėmesį. Ir e, mes turime žiūrėti, ar komisija pasiekė tų tikslų, kuriuos pati užsibrėžė. Taigi komisija turėtų taip pat pagerinti savo veiklą. Taip pat aš norėčiau padėkoti, kad didelis dėmesys yra skiriamas finansiniai inžinieriai. Tai yra sritis, e, kuri mums yra dabar labai svarbi. Taigi dėkoju visiems. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar ponas Tas. Voorzitter, eh, ik wil uiteraard eh, de heer Caldera en alle aanwezige leden eh, van. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Caldera ir visiems audito rūmų nariams už jų nuveiktą darbą. Tikrai aš suprantu, kad jūs atlikote didžiulį darbą, tai yra labai sudėtingas uždavinys, ypač turint omenyje laiką, per kurį jūs turėjote parengti šitą ataskaitą. Jums tikrai reikėjo per nedidelį laiką nuveikti labai daug, atlikti didžiulės analizės. Nemanau, kad dabar yra e, tinkamas momentas detaliai nagrinėti kažkokius konkrečius aspektus ar klausimus. Manau, kad dabar mes tiesiog turime taip politiškai diskutuoti, tai turėtų būti politinė diskusija. Kalbant apie stabilumą, e, man e, šiek tiek kelia baime tas terminas, aš nežinau, kas yra stabilumas šioje srityje, ar tai yra ta ramybė, kad viskas išlieka taip, kaip yra, tačiau galbūt tai yra ramybė, tyla prieš audrą ir galbūt mūsų laukia dar tam tikri išbandymai, tačiau jau dabar mes matome tam tikrų problemų, nes e, trečdalis visų mokėjimų yra susijęs su klaidomis. Pernai tai buvo ketvirtadalis. Ir vėl kartojasi tie patys sektoriai, transportas, sanglauda, e, kalbame čia apie 40,6 milijardus, tai yra didži, didelis skaičius ir kalbama apie 50 procentų klaidų lygį. E, lyginant su 7,7 procentais, taigi matome, kad 2010 metais susidarė tokia situacija, kad e, galbūt komisija turėtų susimastyti. Aišku, tai buvo e, pirmieji komisijos kadencijos metai, Tačiau iš tiesų jau dabar žiūrint į tuos rezultatus, į tą situaciją, turime suvokti, kad tai yra perspėjimo signalas 2011 metams, nes manau, kad kalbant apie 2011 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, iš tiesų tai bus labai rimtas uždavinys dėl to, kad pirmą kartą visa komisija bus atsakinga e, už biudžeto įvykdymą. E, todėl E, aš nežinau, galbūt čia reiktų ver, elgtis taip kaip versle, kad e, įmonės vadovas eina pas skyrių vadovus ir sako, mes matome tam tikras klaidas, e, netinkamus rezultatus, jau ne, ne, nereikia tiesiog tenkintis tuo, kad situacija yra stabili ir, ir mėgautis tą tariamą ramybę. Manau, kad žvelgiant iš tokios perspektyvos būtent ir reiktų diskutuoti su ponu Kaldera ir su E, audito rūmais bei su komisija ir tikėtis, kad e, pavyks pa, pasiekti tam tikrų privalomų susitarimų, įsipareigojimų, kurių jau praėjusiais metais siekė ponas Hatsimarkakis, e, kad būtų tam tikrų pagerėjimų, kad kitais metais mes ramę sąžinę patvirtintume biudžeto įvykdymą. Toliau kitas dalykas, aišku, yra taryba. Ponas Fielneris teisingai e, pasakė, kad kad 58 procentais klaidų atveju buvo galima iš anksto numatyti tas klaidas ir užkirsti joms kelią. E, trys valstybės narės - Ispanija, Italija ir Čekija padaro du trešdalius visų klaidų, tai iš tiesų yra tikrai sudėtinga situacija, baisi situacija. Nežinau, kaip taryba gali išlikti tokia. E, tokia rami, kaip ji nesupranta situacijos, nors tokios situacijos ateityje nebegalime toleruoti, e, net ir kalbant apie mūsų atskaitomybę prieš visuomenę, prieš mokesčių mokėtus, nes mes čia kalbame apie didžiulės sumas, taigi manau, kad taryba turėtų prisimti savo atsakomybę. Na ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad e, džiaugiuosi, kad kolega Fielneris e, paminėjo, punktus nuo 34 iki 35, kur kalbam apie finansinės inžinierijos priemonės. Man atrodo, kad e, pirmą kartą audito rūmų ataskaitoje taip išsamei e, kalbama apie šią temą. Ir ponas Kaldera sakė, kad e, komisija jau iš dalies pateikė savo atsakymus Ji kalbėjo apie papildomas e, auditavimo kontrolės priemonės. E, jau baigiu, ponė pirmininkė, tai mano paskutinis sakinys. E, komisija pažadėjo, kad kažką darys, kad bus papildomas auditas. 4.30 4.36 kaip tik įrašoma, kad vyks kontrolė ir auditas. Dabar, ponė komisarė, jums nereiks į tai sureaguoti, tačiau e, ateityje bus labai svarbu sužinoti, kaip jūs įsivaizduojate, kada turės vykti tas auditas, kad tai nebūtų 2015 metais, tik norėčiau jūsų pakalbėti. Dėkuoju, sako pirmininkas, labai ilgai e, sakėte tą paskutinį klausimą, ponė Andė Arsen. You, Chair, dėkoju pirmininkė, dėkoju Europos auditų rūmams už ataskaitą, taip pat už visą atliktą darbą. Ir dėkoju pranešėjui už labai aiškiai pristatytas išvadas. Su dauguma jų sutinku. Pirmiausiai norėčiau kalbėti apie apie iš ankstinį mokėjimą ir finansinės priemonės. Komisija iš naujo, įve, iš naujo įvertino sąskaitas, palygindama su 2009 metais ir dabar visi šankstiniai mokėjimai yra perkvalifikuoti į turtą. Ir mes manėme, kad tai buvo išlaidos, kurias auditoriai, auditoriai peržiūrėjo ir įvertino, o iš ties tai buvo iš ankstiniai mokėjai, kurių audito rūmai negalėjo įvertinti ir nustatyti, kiek klaidų buvo padaryta. Todėl tai išties kelia susirūpinimą ir vargu ar galime sakyti, kad sąskaitos yra šiandien patikimos, jeigu painiojame išlaidą su turtu ar turtą su išlaidomis. Iš ankstinės finansavimas sudaro 50 procentų ES viso turto, ir e, todėl manau, kad kalbame apie labai didelę sumą ir kuri e, yra labai svarbi sąskaitų patikimumui. Kaip daug kas jau paminėjo, audito rūmai tai kritikuoja tokią situaciją ir mini ją įvairiuose ataskaitos punktuose. Tačiau vis tiek negalima daryti išvados, kad sąskaitos nėra patikimos. Dar norėčiau paminėti sanglaudos e, fondus. Jie sudaro vieną trešdalį ir paklaidų lygis yra 50 procentų. Ir vėlgi, Europos audito rūmai mums nepraneša, kokie, kokios yra faktinės klaidos, kokia yra klaidų esmė, nes tik tuo met būtų galima kalbėti, ar tai jau sukčiavimas ar ne. Ir jeigu audito rūmai e, to nenurodys, tai mums bus labai sunku įvertinti tų klaidų svarbą. Dar vienas dalykas, kuris šių metų ataskaitoje buvo iš naujo nurodytas, naujai įvestas, tai atstatymas ir finansinės pataisimas. Manau, kad dauguma žmonių nelabai supranta, kas tai yra, bet man atrodo, kad tai yra svarbu. Susigražintos sumos tai yra tos sumos, kurios yra susigražinamos iš naudos gavėjų, o finansinis pataisimas tai yra pinigai, kurie yra mokami iš mokesčių mokėtojų. Ir tie dalykai yra labai svarbus, juos svarbu žinoti. Mes nežinome, kokios yra finansinių korekcijų ir susigražinimo santykis. Ir koks yra šių dalykų santykis. Todėl manau, kad labai svarbu žinoti, kad yra tokie dalykai kaip finansinės korekcijos ir susigražinimas, tačiau reikalingos prevencinės priemonės siekiant užtikrinti, kad tai nesikartotų, siekiant užtikrinti, kad komisija tinkamai mokėtų valstybėms narėms. Labai lengva kaltinti valstybės narės, tačiau ne valstybės narės moka pinigus į ES biudžetą. Tuos pinigus moka mokesčių mokėtojai. Ir atvirai pasakius, tie žmonės nelabai žino, jiems nelabai rūpi, kaip, kaip e, visą tai vyksta. Svarbu, kad pinigai būtų tinkamai leidžiami kad pinigai būtų skiriami tinkamiems naudoms, naudos gavėjams su tinkamu tikslu. Pabaigai norėčiau pasakyti, nors tai jau ir buvo paminėta, kad esant kriziai Visa tai yra labai svarbu ir krizės laikotarpiu noriu paklausti, kur dingo 60 milijardų, milijardų eurų paminė, sumokėtų Graikijai, nes Graikija ata, ataskaitoje nepaminėta, o 80 milijardų sumokėti Italijai ir daugiau kaip 100 Ispanijai, o auditorumo ataskaitoje to nenurodoma, nors tai yra labai svarbu. Dėkoju. Iš eilės suteiksiu žodį kitiems nariams. Pone Ajela, prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti audito rūmams už tą ataskaitą, kurią jūs pristatote kasmet. Iš tiesų mes e, matome patobulėjimą, ataskaita yra geriau skaitoma, suprantamesnė. Matome, kad iš tiesų vyksta patobulinimas visose sritise. Ir taip pat matome, kad e, yra patobulėjimo ir įvairiose biudžeto sektoriuose sritise. E, taip pat yra labai svarbu kalbėti apie klaidas, apie problemas. Pranešėjai norėčiau pasakyti, kad e, norėčiau jam padėkoti už jo tokį išsamų pasisakymą ir norėčiau jam pritarti, kad reikia, aišku, aišku, reikia susigražinti pasitikėjimą tomis priemonėmis ir apskritai biudžetu taip pat yra labai svarbu, kad tokiais sunkiais kriziais laikais ne tik pačioje Europos Sąjungoje, bet ir valstybėse narėse e, kažkas vyktų, nes čia buvo nustatyta, pavyzdžiui, Airijoje e, tam tikri skirtumai, netitikimai, tai taip pat neprisada prie piliečių pasitikėjimo. Taigi, nežinau, galbūt reikia daugiau įvairių audito institucijų E, nes kol kas valstybės narės neįrodo mums, kad jos e, kruopščiai žiūri, kas atsitinka su mokesčių mokėtojų pinigais ir yra blogai, kai tokia situacija yra būtent šiuo krizės laikotarpiu. Taip pat norėčiau padėkoti už šitą antrą dalį apie transportą ir energiją. Ponas Kaldera sakė, kad čia kalbame apie panašius sektorius, galbūt, todėl norėčiau paklausti, galbūt būtų galima čia e, padaryti tokį dalyką. E, sanglauda e, yra atsakinga už. Sanglauda yra valdoma bendros atsakomybės e, būdu. Tačiau atrodo, kad transporto srityje ir energetikos srityje valstybės narės turi per mažai atsakomybės, kaip jums atrodo. Kalbant apie sanglaudą, mes matome, kad sanglaudos politikos srityje tas klaidų lygis vis didėja ir e, kaip būtų galima patobulinti situaciją, atsižvelgiant į tai, kad e, valstybės narės e, netikrina išlaidų, nekontroliuoja mokėjimų, tai reiškia, kad vyksta sisteminės klaidos. Toliau kalbant apie mokslinių tyrimų politiką, jūs sakėte, kad 39 procentų klaidų lygis yra šioje srityje. E, tai yra antras pagal dydį klaidų lygis po žemės ūkio ir šie skaičiai kelia susirūpinimą. Ir taip pat e, man susirūpinimą kelia tai, kad kad tarsi ir vyksta e, kažkoks audito modernizavimas, e, nepriklausomos audito įmonės atlieka auditus, ir tarsi galime kalbėti apie situacijos pagernimą, tačiau nepaisant to vis tiek yra didžiulis klaidų lygis ir tos klaidos turi didžiulės pasiekmes. Galbūt jūs galėtumėte pasakyti, kokia situacija yra mokslinių tyrimų politikos srityje, nes ateityje šis klausimas bus labai svarbus, ypač ieškant e, išeities iš krizės. Toliau administravimas. Toj baigsiu, ponė pirmininkė. Dėl administravimo norėčiau paklausti, apie kokius Apie kokias institucijas konkrečiai jūs kalbate? Vakar mes gavome ataskaitą, kur jūs kalbate apie vieną įstaigą, apie vieną instituciją, kurioje buvo ypatingos problemos. E, e, Pone komisarė komisarė, jūs minėjote Lenkijos atvejį, kad tai yra 0 procentų klaidų lygis. Nežinau, kokia situacija buvo ankstesniais metais, galbūt jūs galėtumėte e, palyginti skaičius, e, e tuos rezultatus, kokie buvo šiais ir praėjusiais metais Italijoje, Ispanijoje ir taip pat Lenkijoje. 2010 metų administracinės išlaidos buvo taip pat labai didelės, o už tai atsakinga komisija. Dėkuoju toliau ponė Makovei. Um, 2000... Aš esu 2010 Europos agentūrų biudžeto vykdymo pranešėja. Pirmiausia, kalbant apie šią temą, norėčiau pasakyti, kad auditorumai atsiuntė eh, Europos agentūroms savo ataskaitą ir daugumoje atvejų dauguma agentūrų, jų veikla nebuvo įvertinta dėl valdymo, pirkimų, žmogaus išteklių, nieko auditorumai nepateikė. Todėl labai sunku, labai sunku veikti kaip biudžeto vykdymo agentūrai, neturint tokios informacijos. Praėjusiųjų metų ataskaitoje buvo tokios pastabos, e, kurios buvo skirtos biudžeto vykdymo agentūroms ir parlamentas paprašė pateikti daugiau informacijos, o rezultatas toks, kad šiais metais gavome daug, mažiau informacijos, o daugeliu atveju iš vis jokios. Todėl mano klausimas yra toks, kodėl taip įvyko. O dar svarbiau, kodėl taip įvyko po to, kai mes paprašėme tokios informacijos, kuri būtų skirta kiekvienai agentūrai. Uh, Kitas klausimas yra susijęs su specialia ataskaita dėl rodiklių ir dėl interesų konfliktų ES agentūrose. Kada tokia, tokios ataskaitos bus e, pateiktos? Aš tikiuosi, kad dėl rodiklių iki šių metų pabaigos ir kitai iki 2012 metų vasario mėnesio, bent jau taip yra suplanuota. Taigi norėčiau, kad patvirtintumėte, ar tikrai E, šiomis dienomis bus pateiktos ataskaitos. Ir trečia, reikalingas specialus pranešimas dėl ES agentūrų racionalizavimo. Dėkoju. Dėkoju, kad neviršijote laiko limito. Dėkoju, dėkoju pirmininkė, dėkoju Kaldėra už pranešimą, už pristatymą. Taip pat nuoširdžiai dėkoju komisijos nariui ponui Šemetai už jo atsakymus. Per praėjusius keliarius metus prašiau pono Kalderos atsižvelgti į ES išlaidų efektyvumą. Todėl aštuntame skyriuje auditorumai pirmą kartą skyrė dėmesio tam, kas iš ties jau pasiektas su ES lėšomis. Manau, kad tai galėtų būti puikios tradicijos pradžia, kad šis aštuntas skyrius būtų įtraukiamas į ataskaitą kiekvienais metais ir būtų gerai, kad jis būtų net išplėstas. Šiek tiek nustebino mane Europos komisijos procedūrinis atsakas į aštuntojo skyriaus paragrafus dalis dėl išlaidų efektyvumo. Manau, kad tai yra politinis klausimas ir mums reikia ypatingai veiksmingai naudotis ES lėšomis. Taigi įdomu, ar komisija varžo kokie nors reglamentai ar kiti dokumentai ir neleidžia išanalizuoti tų dalykų. Komisija teisingai pastebėjo, kad e, iš ties valstybės narės nepateikė informacijos, ko pasiekė naudodamos ES lėšomis. Ir šį dalyką iš ties reikėtų ženkliai pagerinti. O dabar norėčiau pereiti prie antrojo klausimo, o tai yra valstybių narių vaidmuo. Maničiau, kad nereikėtų reikėtų naujų taisyklių, naujų procedūrų, nes valstybių narių vaidmuo niekuoip nesusijęs su taisyklėmis ir procedūromis. Tai tik politinės valios klausimas. Jau vien tai, kad šiandien neturime tarybos atstovų, rodo, kad nėra politinės valios. Todėl nereikėtų slėptis už taisyklių ir procedūrų ir teisintis dėl jų. Dėl, manau, kad valstybių narių parlamentams nerūpi, kaip leidžiami, Europ, leidžiamos ES lėšus. Jiems rūpi tik, kad gautų ES lėšų. Auditoriai negali taip pat analizuoti, kaip leidžiamos lėšos, nes sumos nėra labai didelės, todėl ir regioninių lygmenių turėtume tikėtis daug daugiau. Taryboje yra toks nesikišimo principas tarp valstybių narių ir paprastai sako, laikomasi nerašytos taisyklės, jeigu tu nekalbėsi, kas pas mane blogai, tai aš nekalbėsiu, kas tavo valstybėje narėje blogai. Ir Europoje mums visiems beveik nėra galimybių kalbėti apie valstybių narių atsakomybę, nes jos lepiasi už tarybos ir niekad mes nekalbame apie atskiras valstybės narės. Todėl norėčiau pasiūlyti, kad e, pak, galėtume pakviesti valstybių narių finansų ministrus, kad jie galėtų mums paaiškinti, kaip naudojasi uh, ES lėšomis. Jau vien tai, kad išsiuntėte laiškus ir atsakymo negavote, sako daug. Manyčiau, kad šie klausimai turėtų būti viešesni ir skaidresni, todėl norėčiau paprašyti ir pono Šemetos, ir pono Kaldeiros, ar jie galėtų pakviesti keletą finansų ministrų iš valstybių narių į bendrą posėdį ir paprašyti jų pristatyti, kaip naudojasi ES lėšomis, nes manau, kad toks skaidrumas tai yra vienintelis būdas išspręsti šią problemą. Ir tuomet nereikės pirštų rodyti į Europą, kuri, kurioje nėra tinkamai vykdomas biudžetas, nes manau, kad valstybės narės atsakingos už tai. Ponas Itila. Dėkoju ponui Kalderai ir komisijos nariui už ataskaitą. Man kelia susirūpinimą tie patys dalykai kaip ir kolegoms. Tai sanglaudos politika. Norėčiau pasakyti, kad man labai patinka šios spalvos. Ir norėčiau užduoti paprastą klausimą. Kadangi jau daug met, metų diskutuojame apie geresnį reglamentavimą, geresnį bendradarbiavimą, geresnę priežiūrą, o niekas nesikeičia. Jeigu reikėtų paminėti pagrindinę priežastį, kodėl yra štai ta raudona spalva, kodėl ji didesnė šiais metais nei praėjusiais, ar mes tengiamės būti labai mandagus, ar, ar netaip matavome. Dėkuoju, paskutinis pasisakys ponas Čenekį. Dziękuję, panie przewodniczący. No, mam... Dėkuoju, ponė pirmininkė. galima būtų pasakyti, kad mes nuolat atsidurėme toje pačioje situacijoje kasmet, kai kalbame apie e, auditorumų ataskaitą, mes turime skubėti, E, nes jūs išskubate po mūsų posėdžio pasisikimo su mumis į spaudos konferenciją. Aš suprantu, kad žiniasklaida yra svarbus dalykas, tačiau mūsų diskusijos dėl to kasmet yra apribojamos. O aš e, nenorėčiau pritarti jūsų e, tokiam pasitenkinimui ar netgi pasi, pasitikėjimu savimi, aš čia turiu omenyje audito rūmus, man atrodo, kad tas pasitikėjimas ar pasitenkinimas yra perdėtas, nes mes šiuo metu išdi, išgyvename pasitikėjimo krizės, tai yra e, pasitikėjimo krizė, tai reiškia, kad ES mokesčių mokėtai vis labiau nepasitiki ES, todėl e, šioje situacijoje turėtume e, žymiai efektyviau kontroliuoti, kontroliuoti, kaip panaudojamos lėšos, kurios yra gaunamos iš ES ir taip pat e, kontroliuoti e, visos, visas tas sritis, kuriuose nėra pakankamos kontrolės, nes būtent tai žemina ES institucijų autoritetą. Aš pritarčiau kolegai Andre Asen e, dėl pagalbos Graikijai struktūros. Mes e, suteikėme didžiulę paramą, didžiulę pagalbą, o Graikija e, beje yra šalis, kuri yra ketvirta pagal dydį ginklų importuotoje pasaulyje. Todėl tikrai atsižvelgiant į šį faktą būtų labai svarbu e, pakalbėti apie pagalbos suteiktos šiai e, šaliai struktūrą, nes iš tiesų didelį e, e, skaičių lėšų ši šalis panaudoja prekybai ginklams. 0 e, procentų klaidų lygis Lenkijoje, galbūt šitas skaičius ir teisingas, tačiau jis netitinka nuotaikų vyraujančių Lenkijoje, nes Lenkijoje mes nuolat girdime apie tai, kad yra daroma daug klaidų. Taigi, norėčiau paklausti, ar audito rūmų duomenys yra teisingi, ar jūs uh, Ir, e, ir ar Lenkijoje tik tai gandai sklando apie kažkokius e, netitikimus ir klaidas, ar, ar audito rūmai leido, leidosi užliuliuojami Lenkijos, kai buvo anksčiau su Graikija, nes e, buvo manoma, kad Graikija atitinka įvairių, visus įmanomus kriterijus, o dabar matome, kad taip dėja nebuvo. Na ir baigdamas norėčiau pasakyti, uh, kad yra tiesa, yra pusiau nuslėpta tiesa ir labai atsargi, atsargi statistika. Norėčiau palaikyti ponę Greslę, kuri sakė, kad situacija, kaip yra e, skaičiuojama, kaip yra teikiama finansinė pagalba kitoms e, E, trečiosiom šalims ir kai yra teigiama, kad jų klaidų lygis yra mm, žemesnis už ES valstybių narių klaidų lygį, man iš tiesų e, kelia, kelia klausimą to, tokie teiginiai. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį audito rūmų pirmininkui, paskui komisarui ir galiausiai mūsų pranešėjui. Taigi, ponia Kaldera. Mr. Chairman. Uh, I'm grateful for all the questions. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau visiems padėkoti už užduotus klausimus, tik nežinau, ar sugebėsiu juos visus atsakyti per tą, per tą trumpą likusi laiką. Man atrodo, kad yra labai svarbu nepamiršti, kad audito rūmai audituoja ES biudžetą kaip e, įplaukos ir išlaidos yra įgyvendinamos per konkrečius metus. O pagal sutartis ES komisija yra atsakinga už biudžeto įgyvendinimą ir e, biudžeto įvykdymo patvirtinimas e, pagal sutartį yra e, teikiamas komisijai. Taip pat e, pagal sutartį e, yra teigiama, kad ES valstybės narės turėtų bendradarbiauti su komisija įgyvendindamos biudžetą. Todėl tai yra labai svarbu pabrėžti šiame kontekste. Bet e, taip pat manau, kad jeigu jūs prašote audito rūmų įvardinti konkrečias valstybės narės, tai tuomet reikia paminėti, kad mes esame atsakingi už visą ES biudžetą, o ne už atskiras valstybės nares. E, tik Europos komisija e, gali valdyti biudžetą, o e, valstybės narės prisėma dalį tos atsakomybės, tai yra dalį atsakomybės už biudžeto įgyvendinimą. Todėl aš tikiuosi, kad komisija suteiks jums visą informaciją e, ne tik apie tuos kelis atvejus, kuriuos paminėjo audito rūmai. Mm, tai yra tiesiog mūsų, mūsų auditorių imtis tie keli pavyzdžiai. Ir Bet mes nekalbame apie visas programas visose valstybėse narėse. Apie tai e, informaciją turi suteikti komisija. Taip pat kalbant apie tą audito rūmų ataskaitą, kurią e, audito rūmai teikia šiam parlamento komitetui ir visam Europos parlamentui, e, turi kartais suteikia daugiau informacijos apie kažkokius atskirus atvejus valstybėse narėse. Ir matau, e, kad būtent šiais laikais, e, jeigu mes paprašytume padidinti auditorių skaičių audito rūmose, jūs visi atsakytumėte ne, tai yra neįmanoma, todėl mes turime daryti viską įmanoma, kad pateiktume efektyves ataskaitas iš tų e, šaltinių, iš tų išteklių, kuriuos turime. dauguma užduotų klausimų buvo susijęs su ataskaitų lyginimu. Neįmanoma lyginti tų ataskaitų, nes mes negalime palyginti tų metų, re, skirtingų metų rezultatų. Mes turime keisti politiką. Jūs galite, pavyzdžiui, lyginti uh, penkių metų laikotarpį ir e, pažiūrėti, kaip per tą laiką vystosi ES biudžetas. O mes atkreipiame dėmesį į tam tikras probleminės rytis, kaip sanglaudos politika, žemės ūkio politika, transportas ir energetika. Ir, o iš tiesų transportas ir energetika yra siejami su sanglaudos politika. Ir jeigu jūs pažiūrėtumėte į pirmąjį priedą, jūs matytumėte, kiek mokėjimų buvo įvykdyta ir kiek audito atlikta. Ir koks yra vidutinis klaidų lygis. Ir jūs pamatytumėte, kad iš aštuonių audituotų e, mokėjimų 37 procentai buvo mokėjimai be jokių klaidų, o 63 procentais atveju buvo padarytos kažkokios klaidos. Taigi toks yra bendras kontekstas ir mes jums bandome pateikti kiek įmanoma daugiau detalios informacijos, kuri leistų jums palyginti duomenis. Man atrodo, kad ponia e, Greslė paminėjo tos, e, tą faktą, kad trečių šalių rezultatai yra geresni negu valstybių narių. Iš tiesų, jeigu jūs įdėmiai paskaitytumėte tą skyrių, galbūt jūs neturėjote laiko, bet man atrodo, kad tame skyriuje antroje jo dalyje yra kalbama apie tai, kad e, didžioji dalis mokėjimų buvo iš ankstiniai mokėjimai, o jeigu pažiūrėtumėte į paskutinę to skyriaus dalį, ten yra rašoma, kad reikia atkreipti dėmesį, e, į galutinius mokėjimus ir į riziką susijusią su jais. Tai reiškia, kad kitais metais arba ateityje mes turėsime rimtą problemą vertindami tuos trečiųjų šalių rodiklius. E, šiemet rezultatai buvo tokie, tačiau tai buvo tarpiniai rezultatai. Ir aš manau, kad e, tas patikimas auditas, kurį atlieka profesionalus auditoriai, e, yra tokio audito duomenys yra patikimi ir būtent toje ataskaitoje yra rašoma, kad reikės atkreipti dėmesį į galutinės ataskaitas. Ataskaitoje pateikiami tam tikri pavyzdžiai, kai yra kai, ne, kai nesilaikoma taisyklių dėl finansavimo. E, jeigu yra tam tikros finansavimo taisyklės, viešųjų pirkimų taisyklės, tai jas reikia e, taikyti, jas reikia, jų reikia laikytis. Reikia laikytis ir susitarimų, sutarčių mes pateikėme pavyzdžius tokių projektų, dėl kurių buvo gražintos lėšos, e, dėl to, kad tie projektai netitiko bendro finansavimo sąlygų. Taigi, ką, ką būtų galime padaryti ateityje, kad išvengtume tokių klaidų. Ateityje mes tenksime um, duoti jums kiek įmanoma daugiau duomenų, įvairių rodiklių, kad jūs galėtumėte stengtis pagerinti tuos rezultatus. Toliau klausimas dėl e, iš ankstinio finansavimo ir dėl sąskaitų. E, audito rūmų ataskai, nuomonė yra aiški. Ataskaitoje atsispindi situacija pasibaigus metams. Ir kiekvienų metų ataskaita neįtakoja kitų ankstesnių metų auditorumo ataskaitų. Iš ankstinis finansavimas yra svarbus dalykas ir mes tikimės, kad su naujomis komisijos patvirtinomis priemonėmis mums pavyks išvengti problemų šioje srityje. Kodėl situacija negerėja? Ponas Itala e, to paklausė ir kiti parlamento nariai tą minėjo. Man atrodo, kad aš e, jau anksčiau atsakydamas ponui Fielneriui atsakiau iš šį klausimą. Mes galime pagerinti situaciją tik tai tada, kai visi sistemos elementai daro, kas jiems priklauso ir stengiasi laikytis taisyklių. kalbant apie finansinį reglamentą e, ir kalbant apie jūsų komitetą, nes jis būtent yra atsakingas už tai, kad veiktų tas finansinis reglamentas tinkamai. E, auditorumai pateikė jums konkrečias rekomendacijas. Aš nežinau, kaip jūs laikysitės tų rekomendacijų, kaip jas bus atsižvelgta, kai baigsis dėrybos. E, kaip atrodys naujas reglamentas susijęs su struktūriniais fondais ar su žemės ūkio politika. Taip pat buvo minėta e, finansinė inžinierija ir su to susijusi rizika. Mes taip pat atkreipiame dėmesį tai. E, mes turime finansinį reglamentą ir turime priemonės, kurios padėtų jį įgyvendinti. Ir mes, audito rūmai, negalime vaidinti tokio e, kareivio vaidmens, kuris e, sužeidžia dar kartą sužeistą. E, dar kartą sužeistą, jau sužeistą. E, taip pat norėčiau pasakyti dėl agentūrų. Aišku, esminis klausimas yra, kada e, auditorumai pateiks tą rengiamą ataskaitą, mes jau ją baigėme renkti. ir mūsų prioritetas yra e, iki lapkričio 15 dienos pateikti jums visas ataskaitas ir mes tenksime tą padaryti. Jūs kalbate apie informaciją, kurios trūksta šioje ataskaitoje, bet ją rasite tose kitose ataskaitose. E, taip pat norėčiau pakalbėti apie finansinės inžinerijos priemonės. E, šiuo metu tai yra toks prieštaringas, kontroversiškas e, projektas. Ir tai yra susijęs su struktūriniais fondais ir manau, kad būtent jūsų komitetas turi puikias galimybės įvertinti esamą situaciją. Pone pirmininkė, yra, buvo užduota tikrai labai daug klausimų, kuriuos dabar negaliu atsakyti, bet aš su džiaugsmu juos atsakysiu raštu ir pateiksiu jūsų komitetui. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį komisarui ir norėčiau paprašyti jūsų kalbėti trumpai, jeigu įmanoma. Uh, you, well, uh... Pasistengsiu, pirmininkė. Visų pirma, noriu pakartoti kad bendras klaidų lygis, kuris buvo auditorumų nustatytas ir aiškiai paminėtas ataskaitoje, yra 3,7 procento. Tai reiškia, kad daugiau kaip 96 procentai biudžeto yra nepaveikta a, klaidų. Ir manau, kad tai yra labai svarbu suprasti. Manau, kad tos sistemos, kurios buvo įdėktos per a, šį finansinį laikotarpį jau duoda rezultatų. Taip pat norėčiau paminėti kai kuriuos didelius skaičius, kurie buvo paminėti dėl sanglaudos. Manau, kad čia reikia viską pasakyti labai aiškiai, jog klaidų lygis sanglaudo 2010 metais sudarė 7,7 procento. Tai irgi aiškiai pasakyta auditorumų ataskaitoje. Tie dideli skaičiai, kurie buvo kai kurių Europos parlamento narių paminėti, kalba apie klaidų dažnumą. Tai yra visiškai kas kita nei klaidų lygis, kurį nustatė auditorumai. Toliau biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra šiais metais, manau, dėmesį sutelks į mm, programų gyveninimą mūsų valstybėse narėse. Todėl norėčiau pasiūlyti ir aš manau, kad kolegos Johannes Han ir Laslo Anders bus pasirengę pristatyti tą ataskaitą, kurią aš rengiu reaguodamas į pranešėjo rengiamą pranešimą. Manau, kad o, komiteto nariams šis dokumentas pateiks daug informacijos, atsakys į, pavyzdžiui, ponios Ajalos keltą klausimą dėl įvairių valstybių narių palyginimo. Ta informacija bus pateikta ataskaitoje, mes paaiškinsime visą tą informaciją, kuri bus ten pateikta ir taip pat bus ir visas aršas priemonių, kurias Europos komisija ir valstybės narės įgyvendino spręsdamos trūkumus. Noriu pabrėžti, kad kiekviena klaida, kurią nustatė auditorumai arba mūsų auditoriai, yra toliau analizuojama, į nepaliekamą bedėmesio. Turiu aiškiai tai pasakyti ir mano kolegos, aš manau, labai aiškiai pristatys visus veiksmus, kurių buvo imtasi, sureaguojant į visas konkrečias klaidas, kurias nustatė o, tie auditai, kuriuos rengia auditorumai, mūsų auditoriai ar valstybių narių auditoriai. Dabar dėl finansinių korekcijų ir lėšų susigražinimo. Noriu pabrėžti, kad e, šeštame rašte dėl metinių ataskaitų yra visa situacija pristatyta dėl finansinių korekcijų ir lėšų susigražinimo. Bet aišku, jeigu komiteto nariai pageidauja papildomos informacijos, mes su džiaugsmu pateiksime tokią informaciją, jei patikslinsite, kokios tos papildomos informacijos pageidaujate dėl metinių ataskaitų. Mano nuomonė vis tik tai uh, už šios metus mes pateikėme tikrai visą platų spektrą informacijos, kuri yra aktuali, kuri yra svarbi biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai. Ir galiausiai buvo klausimas ar mes ir auditorumai būtumėm pasirengę dalyvauti kažkokiuose tai klausimuose. Aš esu pasirengęs dalyvauti bet kokiuose klausimuose, į kuriuos tik mane pakviesite. Tokia yra mano pareiga, kuomet parlamentas kviečia mane. Taigi, nuo savęs galiu pasakyti, kad esu pasirengęs dalyvauti visose klausimuose, kiek tik tai jų būtų sprendžiant visas problemas išryškintas per biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą. Ir galiausiai dėl Bart Stas klausimo. Dėl vykdančių pareigūnų situacijos aš tikrai uh, mielai džiaugčiaus tokia situacija, jeigu kažkokios tai įmonės um, vykdomasis pareigūnas uh, galėtų sukontroliuoti visus, visas išlaidas kurias e, e, valdo mano departamentai. Juk turime turėti omenyje, kad valstybės narės įgyvenina tas išlaidas ir viskas labai priklauso nuo valstybių narių finansų kontrolės ir priežios sistemų. Be abejo, Europos komisija deda visas pastangas, kiek tik tai gali, kad padėtų valstybėms narėms patartų, kaip reikėtų gerinti finansų kontrolės ir priežios sistemas, jeigu jos to nedaro. Mes naudojame tas priemonės, kurias mes turime, tarkim, sustabdydami ar nutraukdami mokėjimus. Tos priemonės bus netgi dar labiau sustiprintos kitame finansinėme laikotarpyje, aišku, jeigu taryba patvirtins komisijos pasiūlymus. Ačiū. Pirmininkas, ačiū ir dabar dar pranešėjas apibendrinti. Labai prašyčiau į dvi minutės sutirpti. Thank you, Ms. Caldeira, for... Aš labai trumpai. Ačiū, ponia Kaldeira, už tai, kad atkreipėte mūsų dėmesį į tai, jog iš ankstiniai mokėjimai, kurių yra labai daug, ir kurių netiek veikia klaidos kaip tarpinius ir galutinius mokėjimus, mes turime turėti omenyje šiame procese, ypač analizuojant konkrečias sritis, kokia yra realybė, o ne vien tik tai spoksoti į skaičius, nes juk reikia žiūrėti, kokia yra realybė, kurio, kurios pagrindų vertiname visą situaciją. Dabar finansinės inžinierijos priemonės. Uh, sakėme, kad e, mes sprendžiame šią situaciją. Didelė dalimi klausimai jau sprendžiami finansinių reglamentų, bet aš manau, kad reikia pasimokyti iš šio pavyzdžio, kaip reikia elgtis su finansinės inžinierijos priemonėmis ateityje. Kolegos sakė, aš noriu pratesti jų mintį. Ponas Hatsimarkakis sakė, kad iš tikrųjų yra puikiai padirbėta, nu, sustabdant mokėjimus, panaudojant tokias priemonės. Aš tikrai galiu pasakyti, nereikia šaliminėti dviračio, be abejo, reikia toliau taikyti tokias priemonės kaip mokėjimų sustabdymas. Aš labai džiaugiuosi, kad komisija taiko tokias priemonės, tačiau vis tiek, žiūrėkime, tos pačios valstybės narės daro tas pačias klaidas. Taigi gerai, kad jūs sustabdote mokėjimus, tačiau jeigu situacija nes nepasikeičia, tai net naujinkite tų mokėjimų. Antra, pagalba. Aš manau, kad turėsime atidžiau pažvelgti į vystamąją pagalbą. Jau vyko diskusijos to klausimu ir jų bus dar daugiau. Ir aš tikrai įtrauksiu šį punktą į savo darbų sąrašą, nes tikrai tai yra pat, ypatinga tema. Labai dažnai ta mintis, kurią e, teigia auditorumai, e, lieka neišgirsta. Uh, Aš labai džiaugiuosi, kad turime detalesnį informaciją, labai džiaugiuosi tuo ir tikiuosi, kad mes galėsime lengviau daryti palyginimus ateityje. Tačiau labai prašau, aš sutinku su pane Greslečia, kad kuomet jūs keičiate auditavimo sritis, mums tada iškyla iššūkis, mums būna daug sunkiau lyginti ir vertinti. Taigi gerai, kad gauname detalesnę daugiau informacijos, tačiau e, dabar dėl to yra sunkiau šių metų informaciją lyginti su praeitų metų situacija. Pirmininkas, ačiū, noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiuose pirmose diskusijose dėl 2010 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ypač dėkoju e, ponui Kalderai ir gerbiamam komisijos nariui. Ir tikrai mes toliau labai intensyviai dirbsime šio klausimu. E, dviejų, trijų minučių pertraukėlę padarykime. Thanks,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 Ladies and gentlemen, could you resume your seat? Ponios ir ponai, prašome sėsti. Okay, uh, kad nereikėtų komentuoti penkto, šešto ir septinto darbo tvarkės punkto, todėl norėčiau pasiūlyti balsuoti už penktą, šeštą ir septintą iš eilės ir pabaigoje po balsavimo aptarti šeštą punktą. Ar tai būtų gerai? Tokiu atveju norėčiau pereiti prie darbo tvarkės penktojo punkto biudžetinė ES finansinės pagalbos Afganistanui kontroliai. Ar pranešėjas norėtų pasisakyti, jeigu ne, tuomet iš karto pradedame balsuoti. Pirmas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Vienas susilaikęs? Priimta. Antras pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? 2 prieš. Patvirtinta. Trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Didžioji dauguma prieš. Penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? ir kas susilaiko. Manau, beveik vienbalsiai patvirtintas. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Didžioji dauguma prieš. Šeštas pakeitimas, tai yra kalbinis pakeitimas ir nurodyta, kad nebalsuosime. Septintas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Ir kas susilaiko? Patvirtintas. Aštuntas pakeitimas, vėlgi kalbinės leidimas nurodyta, kad už jį nebalsuosime, todėl pereiname prie devinto. Tai yra žodžių pateiktas pakeitimas, kurį pateikė pranešėjas. E, buvo įterpta žodis potential. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtintas. Dešimtas pakeitimas. Vėlgi tai žodžiu. Pateiktas pakeitimas įtarptas žodis also taip pat. Kas už šį pakeitimą? Kas prieš? Elektroniškai balsuokime. Balsavimą baigėme. Patvirtintas. Vienuoliktas pakeitimas vėlgi yra kalbinis. Pereikime prie dvylikto. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Vienas susilaikęs patvirtintas. Tryliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Vienas susilaikęs patvirtinta. Keturioliktas kalbinis, penkioliktas taip pat. 16. Pakeitimas kas už jį? Kas prieš? Kas susilaiko? Vienas susilaikęs, taigi patvirtintas. 17. Pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Vienbalsiai patvirtinta. 18. Pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Regis patvirtinta, bet pasitikrinkime elektroniškai. Baigiama balsavimą. Patvirtinta. 19 pakeitimas kalbinis, 20 taip pat ir 21. Taigi 22 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Vienbalsiai patvirtinta. 23 pakeitimas, 24, 25, 26 ir 7 yra kalbiniai. Balsuokime už 28. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Vienbalsiai patvirtinta. 31 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniškai, pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 32 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Kas susilaiko. Vienas prieš patvirtintas. 30. Trečias ir ketvirtas kalbiniai. 35. Kas už pirmąją dalį. Kas prieš Kas susilaiko? Du prieš. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Elektroniškai pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame. Taip, Patvirtinta. Kitas, trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Vienas susilaikęs patvirtintas. 36 pakeitimas, kas už. Pasitikrinkime elektroniškai, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 37 pakeitimas pateikta žodžiu. E, dalis teksto išbraukiama. Kas už šį pakeitimą? Geriau balsuokime elektroniškai, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 1061. 38 pakeitimas, 3 dalys. Norėčiau pasiūlyti pakeitimą balsavimo sąraše, nes ponė Holmeier ir ponė Ajala Sander po spaudimo kuris buvo daromas joms, sutiko, kad balsavimo procedūra būtų šiek tiek paprastesnė. Dėl balsavimo, dėl atskirų dalių aš siūlyčiau žodinį pakeitimą ir tada tekstas skambėtų taip. E, tai svarbi Afganist... proceso dalis Afganistane siekiant kovoti su korupcija. Po to tekstas bus toks, kaip toliau. Toks kaip buvo e, pirmame Ajala Sander pateikime. Tai yra pabrėžia, kad labai svarbi taikos proceso dalis ir taip toliau ir taip toliau. Manau, kad tuomet mums nereiks balsuoti dėl atskirų dalių ir tuomet viskas supaprastėja. Sander already nodding her head, so we don't have to need to split vote. Taigi, tiesiog Klausimas, ar jūs už šį pakeitimą ar prieš? Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Vienas prieš, taigi patvirtinta. 39 pakeitimas vėlgi pateiktas žodžius. Žodžiu, mm, kas už jį, kas prieš, kas susilaiko vienas balsas prieš, taigi patvirtinta. Pereikime prie 40 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, vienas susilaikęs, nepatvirtintas. 41 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, vienas susilaikęs patvirtinta. Toliau kartu balsuokime dėl AFET pakeitimo nuo 1 iki 7. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Vienas balsas prieš, taigi patvirtinta. Toliau plėtros nuo 1 iki 11 pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Vienas prieš patvirtinta. O dabar balsuokime dėl pranešimo projekto. Balsuokime už visą dokumentą elektroniškai. Pradedame. Balsavimą baigiame. Patvirtintas sveikiname pranešėją. O dabar pereikime prie tarybos reglamento ir tarybos e, reglamento 1083-2006 dėl dalinio keitimo, dėl gražinamos paramos ir finansų inžinierijos. Pirmas pakeitimas kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Vienas susilaikęs patvirtinta. Antras pakeitimas kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Vienas susilaikęs patvirt, patvirtinama. Trečias pakeitimas kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Vienas susilaikęs patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas kas už? Kas prieš? vienas susilaikęs, taigi patvirtintas penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Vienas prieš, taigi patvirtintas šeštas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Vienas susilaikęs patvirtinta. Balsuokime už visą nuomonės projektą. Vėlgi balsuokime elektroniškai, pradedame. Is... Baigiame. 17, 1 prieš. Sveikinu pranešėją. Dėkoju. O dabar pereikime prie šešto darbo tvarkės klausimo. Ir norėčiau suteikti žodį ponui Erenhauseriui. Dėkoju. Kalbėsime apie humanitarinę pagalbą. Kaip dauguma iš jūsų tikriausiai žino, ES ir jos valstybės narės yra didžiausias donoras. 2010 metais e, 1,1 milijardą eurų buvo, 1,1 milijardas eurų buvo skirtas human, humanitarnės pagalbos ir civilinės saugos generaliniam direktoratui. Ir todėl yra labai svarbu kalbėti apie humanitarnės pagalbos efektyvumą, ekonomiškumą. Buvo pranešimų, kurį, pranešimų kuriuos rengė Deve e, komitetas. Iš pradžių norėčiau pasakyti, kad įvyko daug įvairių susitikimų ir audito rūmose, taip pat su išorės veiksmų tarnybos atstovais ir e, su 80 įvairių nevyriausybių organizacijų. Aišku, taip pat buvo susitikimų su e, jungtinių tautų įvairiomis organizacijomis kaip UNICEF ir, ir kitomis. E, norėčiau taip pat pristatyti šio pranešimo struktūrą. Pirmoji dalis yra susijusi su kontrolės ir stebėsenos mechanizmais, o antroje dalyje yra kalbama labiau apie įgyvendinimą. Taip pat yra e, tam tikrų regioninių aspektų, e, pavyzdžiui, atkreipiamas dėmesys į humanitarnės katastrofas Pakistane ir Haityje. Taip pat norėčiau užbėgti, užbėgdamas už akių pasakyti, kad humanitarnės pagalbos ir civilinės saugos generalinis direktoratas atlieka koordinacinį vaidmenį, o, o įgyvendina e, nevyriausybinės organizacijos, jungtinės e, tautos ir kitos tarptautinės organizacijos, pavyzdžiui, Raudonasis kryžius. Kalbant apie lėšų paskirstinimą, paskirstimą 50 procentų lėšų gavo, gauna ne NVO. E, o likusias jungtinės tautos ir kitos pagalbos organizacijos. Kalbant apie pirmąją pranešimo dalį, apie kontrolės mechanizmą, e, tai kalbant apie humanitarnės pagalbos ir civilinės saugos generalinį direktoratą, reiktų pabrėžti, kad e, e NVO yra ženkliai labai atskaitingos e, už lėšų paskirstimą, tačiau 2012 metais bus e, pakeistas pagrindų susitarimas ir tikriausiai bus pasiekta pažangos šioje srityje. Ir čia aš pereinu prie esminių problemų. Pagrindinės problemos yra susijusios su jungtinėmis tautomis ir su audito sistema. Aišku, ta audito sistema nėra e, bloga, stengiamas išvengti persidu, persidengimo, tačiau e, taip pat e, turi būti užtikrintas E, duomenų skaidrumas, kalbant apie, nu, apie donorus, kad jie gautų duomenis. Ir e, pakankamai sunku yra gauti informaciją apie e, audito ataskaitas. Dauguma NVO ir jungtinių tautų organizacijų būtent neturi prieigos prie tų ataskaitų, todėl yra prašoma E, komisijos dėrėtis su kitomis agentūromis ir pagerinti šią sistemą ir čia būtų labai svarbu pabrėžti, kad Europos parlamentas taip pat e, norėtų turėti prieigą prie šių dokumentų ir ta prieiga turėtų būti nebiurokratinė, ne, ne nes negali būti taip, kad e, e reiktų skristi į tą vietą, kad, kad galėtum pažiūrėti ataskaitą, reiktų padaryti tas ataskaitas elektroninė, paversti jas elektroninėmis. Taip pat e, reikia pakalbėti, kad ataskaitose nesispindi visa informacija, kur yra reikalinga. Ir kalbant apie reformą, kuri įvyko e, po 2006 metų skandalo su Šiaurės Koreja, taip pat yra pagerinta ata, atskaitomybės sistema, tačiau kol kas matome, kad pažangos dar nėra pasiekta ir todėl reikia daryti didesnį spaudimą valstybėms narėms, kad jos ir toliau siektų pažango šioje srityje. Toliau antroji dalis, antroji pranešimo dalis įgyvendinimas. Norėčiau iš pradžių pasakyti vieną pozityvų dalyką, yra įvairių objektyvių kriterijų susijusių su finansavimo prioritetais, tačiau yra tam tikrų trūkumų. E, ir, pavyzdžiui, ne visi humanitarnės pagalbos ir civilinės saugos generalinio direktorato e, partneriai turi patikinamus kontrolės mechanizmus, todėl yra labai svarbu, kad e, humanitarnės pagalbos ir civilinės saugos generalinis direktoratas turėtų vadinamus rangovus, kurie padėtų įgyvendinti kontrolę. Toliau kitas e, svarbus pavyzdys, kalbant apie įgyvendinimą, reiktų kalbėti apie kaštus, e, kuriuos gauna paramos gavėjai. Ir tai viena dalis tų kaštų yra tiesioginės išmokos, kita netiesioginės. Tiesioginės išmokos yra išmokamos tiesiogiai e, NVO. O paramos kaštai yra susiję su biurokratinė našta ir čia mes turėtume lyginti projektus ir pažiūrėti, ar, ar išlaikomas balansas tarp šitų dviejų lėšų rušių. Dar norėčiau pakalbėti apie Haitį ir Pakistaną. Tokios baisios katastrofos tai yra išimtinė situacija ir jų negalima e, tinkamai nugalėti. Tačiau kalbant apie Haitį ir Pakistaną, reikia paminėti, kad čia buvo uh, E, panašios problemos, tai yra buvo nepakankamas koordinavimas jungtinių tautų organizacijų ir tai susiję su agentūros nepakankamais žmogiškaisiais ištekliais ir nepakankamu situacijos vietoje įvertinimu, bei taip pat atitinkamos modelių sistemos nebuvimas, kas taip pat susiję su Europos Sąjunga. Taip pat kalbant kritiškai reikia pasakyti, jeigu mes norime gauti skaidrę informaciją, ypač apie pagalbą Pakistanui, tai yra labai svarbu gauti prieigą prie kitų ataskaitų. E, ne visuomet galima gauti prieigą prie kitų finansinių ataskaitų, todėl yra labai sunku padaryti kažkokias išvadas apie pasiektus rezultatus, todėl mes turime daryti viską, kad biudžeto kontrolės komitetas gautų tokią informaciją, gautų prieigą. E, mūsų komiteto nariai kitais metais vyks į Haiti ir manau, kad e, čia reiktų daryti spaudimą, kad komiteto nariai dar iki, tos, iki to vizito gautų prieigą prie tam tikrų finansinių ataskaitų metų. Toliau mano išvada iš esmės yra teigiama. Iš principo mes gavome visą reikiamą informaciją. E, nežinau, e, ar jeigu būtume gavę daugiau informacijos, pasikeistų tas vertinimas. Kalbant apie humanitarinę pagalbą, reiktų akcentuoti prevencinius veiksmus. Mes turėtume vengti tokios situacijos, kai mes tik reaguojame jau įvykus katastrofai, turėtume bandyti užkirsti kelią. E, taip pat, koks, kaip vyksta pe, pereimas nuo humanitarnės pagalbos prie vystimosi pagalbos. E, čia taip pat dar reiktų pabrėžti, kad šioje srityje mums reikia vietos partnerių ir e, ne, netikslinga yra finansuoti NVO struktūrą, kur sukūriamos papildomos priklausomybės, reiktų iš tiesų kurti e, vietoje tam tikras institucijas, organizacijas. Taigi E, tiek norėjau pasakyti, visą kitą galėsite perskaityti pranešime. Norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą visoms frakcijoms, norėčiau padėkoti taip pat kolegoms ir jų e, darbuotams, kurie skiria labai daug laiko ir darbo šiam pranešimui. My... Ačiū. Sąraše turiu komisijos atstovą. Bartavai. Aš atsiprašau, gal neteisingai ištariau, bet žodis jums. Thank you, Chairman. I'm also known as VJ. It's very much. Ačiū, pirmininkė. Mane vadina ir VJ. Daug paprašiau. Labai angliškai skamba. Visų pirma, noriu pasveikinti pana Erenhauser, kad Jis dirbo labai konstruktyviai, mūsų susitikimai buvo labai geri, labai atviri. Nuo pat pradžių mes apgailestavome, kad yra čia kažkiek tai koalizija su kitu procesu komisijai. Vis tik tai darbas buvo labai sudėtingas, reikia pasakyti, kadangi aplinka labai smarkiai keičiasi. Reikia pasakyti, kad taip, ne viskas yra tobula, ne viską įmanoma suplanuoti šioje srityje. Uh, Čia, manau, kad tikrai pranešėjas pripažino tai, kad mes tengiamės kiek įmanoma užtikrinti tinkamą pusiausvyrą stengiamės su, kaip galima greičiau sureaguoti į visus poreikius, visą situaciją vietoje ir mes taip pat turime būti pakankamai lankstus, kad pasikeitus aplinkybėms vietoje mes irgi pakeistumėm savo reakciją per visą ekspertų veikiančių vietoje tinklą. Panas Renhauser pasakė, kad iš tikrųjų reikia būti mm, ir reikia užtikrinti ir atskaitomybę, bet ir lankstumą. Labai svarbu yra uh, ir padėti tiems, kurie kenčia, mažinti jų tas kančias, bet lygiai taip pat, kad po viso to darbo reikia sugebėti ir atsiskaityti už jį. Tai aišku, kad yra dar daug, ką, ką būtų galima tobulinti. Viena iš tų sričių būtų, aišku, jungtinės tautos, tie santykiai, kuriuos mes palaikome su jungtinėmis tautomis. Tai tai yra apie 40 procentų mūsų darbo ir tie santykiai yra labai delikatus, nes aišku, mes turime prisitaikyti prie jų visos struktūros per FAFA darbo grupę, tai yra per finansinį visą sutarimo darbo planą, mes labai aktyviai dirbame su jungtinėmis tautomis, mes tengiamės užtikrinti, kad humanitarnės pagalbos poreikiai būtų tiksliai įvardinti ir po to, kad būtų žiūrima, kiek kas yra padaryta. Čia yra labai svarbu paminėti, kad jungtinės tautos irgi palaipsniui mm, keitėsi ir mm, padarė irgi išvadą, kad vidaus audito ataskaitos turi būti teikiamas ir komisijai. Tokiu būdu galima išvengti um, darbo dubliavimo toje srityje. Kaip panas Rehauser pasakė, uh, dėrybybo, dėrybos lėmė tai, kad jie pakeitė savo taisyklės prisiderintami prie mūsų darbo reikalavimo. Reikia pasakyti, kad ir UNICEF, pavyzdžiui, tai padarė neseniai ir kitos jungtinių tautų organizacijos agentūros. Taigi, manau, kad tikrai lai, atėjus laikui turėsime visas reikalingas vidaus veiklos vertimo ataskaitas. Audito rūmai anksčiau yra mm, išryškinę problemas, kurias mes jau išsprendėme, tai yra tai, kad jie negalėjo prieiti prie mūsų visos dokumentacijos ir dabar su ECO, e, Europe Aid pagalba mes galime išspręsti ir visas kitas dar e, problemas, kur, kur trūko informacijos. Dar toliau, galbūt sritis, kurią reikėtų tobulinti, yra tai, kad na, ne visi partneriai turi užtikrinę visas reikiamas vidaus kontrolės sistemas. Turime e, didelius ir mažus partnerius. Mažieji ne visuomet gal turi reikiamas vidaus kontrolės sistemas, tačiau mes per savo rekomendacijas bandome jiems patarti, kaip jie turėtų pakoreguoti savo atitinkamas vidaus kontrolės sistemas. Mes savo NVO partneriams pasakome ne tik tai, ką daro blogai, bet ką jie galėtų patobulinti finansų priežios atskaitomybės kontrolės srityje ir taip toliau. Čia mes turime mm, vadinamosios fact sheets faktų visus sąrašus, kartais jie yra pakankamai ilgi, kadangi informacijos yra daug. Taip pat turime veikiančią mokymo programą skirtą mūsų partneriams, mūsų ekspertams, NVO ir, aišku, štabams ir čia, aišku, ir jungtinių tautų visam tinklui irgi tai yra skirta. Mes siekiame pagerinti visą vidaus kontrolės sistemos veikimą, kad būtų daugiau skaidrumo, taip pat, kad būtų galima sustiprinti taip pat ir mm, tą sritį, kurią aš gal pavadinčiau konsultavimu. Toliau, ką panas Erenhauser dar pasakė mm, kaina, išlaidos, tiesioginės išlaidos ir kiek jas būtų galima palyginti. Aišku, kad čia yra labai daug audito. Mes leidome iki 7 procentų klaidos lygį tam, kad nereikėtų visų mažiausių detalėlių išanalizuoti. Didžiosios dalis išlaidų, aišku, yra audituojamos. Tačiau 7 procentus mes leidžiame e, mažoms, pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijoms palikti tokia, tam tikrą išlaidų e, laisvę, kad iki 7 procentų išlaidų nereikėtų atsiskaityti už kiekvieną savaržėlį ir panašiai. Ponas Ehrenhauser taip pat pasakė, kad reikia sutelkti dėmesį į prevenciją. Ir taip tikrai mano komisaras būtent klausimų labai ir dirba. Mes ruošiamės e, įvairiom galimom gaivaliniam nelaimėm, kritiniam situacijam tam, kad galėtumėm užtikrinti ir mūsų viso atsako e, tvirtumą, patikimumą ir mūsų partijų taip pat. Ir ypač mes dėrybose dėl daugiametės finans, daugia finansinės programos stengiamės užtikrinti, kad būtų tas ryšys e, aiškus tarp gelbėjimo darbų krizės situacijoje ar po gaivų avialinės nelaimės ir e, vystimosi. E, eko tą užtikrina, čia yra ir švietimas, ir įvairi švietimo propagavimo veikla ir taip toliau. Ir dar vienas elementas, ką aš norėčiau paminėti, ponas Erenhauser kalbėjo apie tai, kad reikia įtraukti vietos nevyriausybinės organizacijas, panaudoti jų gebėjimus. Tikrai pageidautina tai daryti, tačiau reikia turėti omenyje, kadangi mes turime partnerystės rėminius sustarimus, tai reiškia, kad turime labai gerą, tvirtą kontrolės sistemą, kuri veikia vietoje ir kuri yra valdoma centralizuotai, kad neišbarstytos būtų pastangos. Ir čia, aišku, mes galime žiūrėti, kaip galėtumėm įtraukti įvairias e, NVO, tačiau nereikėtų atsisakyti tos dabar veikiančios kontrolės sistemos, kuri būtent centralizuotai vald... užtikrina visų vietos uh, nevyriausybinio organizacijų darbo priežą. Norėčiau padėkoti gerbiam Ehrenhauseriui parlamento nariams už puikų darbą. Už, puik, už visas puikias rekomendacijas ir pasiūlymus, kuriomis ECO tikrai vadovausis. Ačiū. Turime ir aud, Europos audito rūmų atstovą. Gal jūs pageidautume taip pat pakomentuoti šį klausimą? Uzbekistan. Aš konkrečių gal kokių tai komentarų neturėčiau ką pridurti. Aš atidžiai klausiausi komisijos pasisakymo ir pranešėjo pasisakymo. Klausimas mums yra ypatingai svarbus, kaip jūs aišku žinote. Tačiau dabar aš galiu tik tai pažymėti, kad vidaus kontrolės ataskaitos ir iš maisto programos ir iš UNICEF yra prieinamos jau taip pat ir elektroniniu būdu. Ir kitos agentūros jau seka to pavyzdžių po truputį. Aš manau, kad tikrai mes e, kaip e, Europos audito rūmai ir kaip Europos parlamento nariai, šio, šio komiteto nariai, šio komiteto pirmininkas tikrai mus vienė tas noras, kad būtų aiškiai atskaitomybė visą informaciją. Ačiū. Ar kas nors iš komiteto narių norėtų pakomentuoti šį klausimą? Tai galiu tik tai daryti išvadą, ponė Ehrenhauserį, kad jūs puikiai įtikinote visus. Terminas pakeitimams šiam pranešimui pateikti yra lakučio 15 diena, antradienis, tai yra kita savaitė, vidudinis. Diskusiją šio klausimu baigiame ir paskutinis darbo tvarkės punktas – paskutinis darbo atvarkės punktas yra devintas ir aš turiu jums tik tai paskelbti, kad kiti komiteto posėdžiai vyks pirmąjį lapkričio 21 dieną po piet, toliau trečiadienį lapkričio 23 dieną visą dieną ir antradienį lapkričio 29 dieną taip pat visą dieną. Ačiū visiems ir iki kito posėdžio. Posėdis baigtas.